Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Prašau jūsų atsisėsti. Ir e, šiandieną pradedame regi posėdį. Ir pačioje pradžioje leiskite man suteikti žodį vertėjams, kurie labai mandagų su mumis ir šiandieną dirbs visą dieną, tačiau jie paprašė suteikti galimybę pradžioje perskaityti jums trumpą žinę, kad informuotų apie savo poziciją. Vertėjai apgailestauja, bet turiu Jūs informuoti, kad jau trečią savaitę vyksta darbo ginčiai su e, Europos parlamento vadovybė dėl vertėjams vienašališkai primestų darbo sąlygų. Nepaisant daugybės nuolaidų iš mūsų pusės, vadovybė nebandė su mumis susisiekti ir išspręsti konfliktą. Kelių kabinų vertėjai buvo rekvizuoti šiam posėdžiui ir todėl yra priversti dirbti. Norėdami būti solidarūs, kai mūsų manimų yra apribojama vertėjų teisė streikuoti ir diskriminuojamos kai kurios kalbos bei Europos parlamentarai, kitų kabinų vertėjai nusprendė nusprendė nenutraukti savo darbo šiame posėdėje, kaip buvo planuota. Taip pat informuojame, kad vertimo paslaugos nebus teikiamos. E, Bus, bus teikiamos e, šio, šiam, nebus teikiamos ilgiau nei numatyta posėdžio darbo tvarkė ir darbą baigsime tiksliai numatytų laikų, tai yra 12.30. Ačiū uždėmesi. Now, uh, the Regi meeting for today, 20th of June. The... Taigi, pradedame šiandienos posėdį. Jūs gavote darbo atvarkę. Ar mes galime sutarti dėl patvirtinti mūsų darbo atvarkės projektą? Labai ačiū. Toliau posėdžio protokolo patvirtinimas. Kitų ankstesnių posėdžių protokolai yra tinklalapyje, galite juos pasianalizuoti ir jeigu šio posėdžio eigoje bus kažkokiu prieštaravimu, tai prašom išsakyti tuos prieštaravimus. Toliau, pirmininkų pranešimas. Aš norėčiau jums informuoti, jūs informuoti, kad per pastarąsias kelias savaitės regi atstovai buvo labai aktyvus ir mes dalyvavome keliuose labai svarbiuose posėdžiuose. Birželio 7 buvo regionų komiteto posėdis, kuriame dalyvavo ponas Van Niseroj ir aš pati. Mes pristatėme regi komiteto poziciją dėl sanglaudos politikos ir dėl DFP ateities. Mes laikėmės regi komiteto e, pranešimų, jos, e, pozici, jo pozicijos ir mes e, ypač pono Žulo dėl 7-osios anglodo politikos ataskaitos. Ir tai buvo įdomi diskusiją ir mes tada supratome regionų komiteto poziciją. Birželio 8 vyko aukšto lygio posėdis dėl sanglaudos politikos, kurią organizavo Bulgarijos pininkaujančia valstybė. Ir Regi komiteto vardu dalyvavo delegacija, pane Westfall dalyvavo taip pat ponas Fanisarov ir aš pati dalyv, buvo, buvome kalbėtojai ir dalyvavome posėdėje. Visi trys aptarėme Regi komiteto poziciją ir mes dalyvavome šioje diskusijoje ir mes girdėjome apie kai kurių valstybių narių pozicijas dėl e, sanglaudos politikos ateities. Aš manau, kad buvo pradinga, pradinga dalyvauti šiame posėdėje ir pristatyti pozicijos, e, parlamento poziciją. Dėl to aš dar kartą pabrėšiu, e, kad regi komitetas dirbo su sanglaudos politikos ateities klausimu daugiau kaip pusantrų metų beveik dviejus metus. Mes e, susitelkė į šitą klausimą ir mes investavome savo darbą į kelias nuomonės pozicijas, rezoliucijas ir iniciatyvas ir mes esame pasirengę dėrėtis ir dirbti su komisija dėl teisės aktų pasiūlymų, kuriuos mes gavome gegužės pabaigoje. Ir uh, Galiausiai šios savaitės pirmadienį ir antradienį mes e, turėjome Kozako posėdį. Tai buvo nacionalinio parlamentų pirmininkų e, nuotinė konferencija, kuri e, vyko Sofija. Sofijoje ir aš dalyvavau su ponia Maginės vicepirmininkė parlamento ir poneta, ponia Danuta E, Hübre, kuri pirmininkauja AFKO komitetui. Taigi mes trys dalyvavome diskusijoje ir vyko specifinė diskusija dėl ES anglaudos politikos ateities. Dar kartą išreiškiau regi komiteto poziciją ir Europos parlamento poziciją ir aš manau, kad tai buvo labai naudinga, nes aš turėjau galimybę e, informuoti nacionaliniu, nacionalinius parlamentus apie ją. Tačiau e, po posėdžio 2017 m. lapkritį mes labai e, daug dirbome šią kryptimį ir dabar esame mobilizuoti, panaudoti savo turimą laiką iki rinkimų kitų metų gegužę ir tinkamai panaudoti šitą laiką pasirengiant regi komiteto pozicijai dėl skirtingų teisės aktų ir nuomonių. Taigi tokie yra mano pranešimai. Noriu labai padėkoti ponui Vanisteron ir poniai Westfall už dalyvavimą, nes Mes buvome labai stipri komanda atstovavusi regi komitetui. Taigi tiek pranešimų. O dabar Europos regioninės e, plėtros fondo bendrosios nuostatos, taip pat Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo, Europos jūros reikalų žuvininkystės fondo e, ir taip pat e, tais finansinės taisyklės E, prieglopščio ir migracijos fondui, vidaus saugumo e, fondui ir integruoto sienų valdymo fondui ir visų, e, visų prie, priemoniai taikytinos finansinės taisyklės. Mes esame komit, atsakingas komitetas, joks komitetas negali patikrinti mūsų kompetencijos ir atsakomybės šiuo, dėl šio teisės akto. Ir yra norinčių su mumis bendradarbiauti aukštesnių lygmenių, tačiau mes dabar derame su kitais komitetais. Uh, Ir šis rytinis posėdis e, yra bus pradėtas nuo Europos komisijos pristatymo ir e, komisija pristatys keturis teisės akto e, pasiūlymus, tarp jų ir šiuos e, minėtus reglamentus. Tai yra ilgas, sudėtingas dokumentas, tačiau šiandieną pas mus yra ponas Erik Fambresko ir aš tikiuosi, kad jis pristatys labai elegantiškai ir tinkamai visą dokumentą. Taigi, išpreska Pone Preska, galite pasakyti. Um, Ačiū pirmininkė, dėkuoju už kvietimą, man didelė garbė pristatyti Jums šiandien mūsų teisėkuros pasiūlymą, kuris pasirodė prieš dvi savaitės. Lūkesčiai dideli ir sunku elegantiškai viską pristatyti. Um, Aš parengiau kelias e, skaidres ir tikiuosi, kad galėsite mm, su jumis susipažinti. Reikės šiek tiek jūsų kantrybės. esame pateikę e, kelis atskirus teisėkuros pasiūlymus ir taip pat e, bendrųjų nuostatų reglamentą. Aš pirmiausia pateiksiu tuos tris pagrindinius žodžius, aplink kuriuos komisija rengia savo pasiūlymus. Tai yra modernus, šiuolaikinės, kokios turėtų būti investicijos, bet to politika turi būti paprasta ir lanksti. Jau ir anksčiau esame kalbėję apie supaprastinimą, bet galiu Jūs patikinti, kad šį kartą tikrai, tikrai e, esame pasiryžę tai užtikrinti. Norime, kad politika būtų lankstesnė, kad būtų galima reaguoti į atsirandančius poreikius per dešimties metų įgyvendimo laikotarpį. Na ir galiausiai tai turi būti politika visiems regionams. Pažvelkime pirmiausia į teisinę struktūrą. Bendrųjų nuostatų reglamente yra e, septyni e, pasidalyjamojo valdymo fondai. Ir e, Taip atsiliepiama į daugelio naudos gavėjų ir kitų įstaigų norus. Kai yra tiek daug įvairių fondų, juos labai sunku gyvendinti, tad buvo paprašyta parengti vieną taisyklių rinkinį, kuris būtų taikomas visiems tiems fondams. Mes pabandėme tai užtikrinti. Matote, kad apriepti visi septyni fondai um, šiuo taisyklių savadu. Pone Mihalovo jau uh, Paminėjau tuos fondus, bet matote, kad vieno labai svarbaus fondo, kaimo plėtros fondo, trūksta. Čia jis čia nepatenka. Deja. Vis dėlto teigiamas dalykas <clears throat> yra tai, kad kaimo plėtros fondo reglamentas Jame e, daroma daug nuorodų į šį bendrųjų nuostatų reglamentą. Tai reiškia, kad, kad ir kas būtų nuspręsta čia ir taryboje dėl šio reglamento, e, daugelis e, straipsnių taip pat bus taikoma ir kaimo plėtros fondui, pavyzdžiui, dėl finansinių priemonių, teritorinės plėtros, bendruomenės pagrindų vykdomos plėtros ir kitų dalykų. Visa tai yra numatyta čia, nepaisant to, kad Kaip e, sakiau, kaimo plėtros e, fondas e, pats čia nėra įtrauktas. Manau, kad tai yra gana didelis pokytis, kad septyni fondai patektų į vieną reglamentą. Čia matote, kad e, viskas, kas e, yra susijęs su eksantė sąlygomis, e, valdymu ir kitais aspektais, yra įtraukta bendrųjų nuostatų reglamentą. Taip pat sujungėme vieną, du reglamentus į vieną, tai yra regionės plėtros fondą ir sanglaudos fondo reglamentai dabar sujungti į vieną. Nes pagalvojame, kad taip bus geriau ir jeigu paskaičiuotume, kiek žodžių kiekviename reglamente regionės plėtros fonde e, ir e, sanglaudos e, fondo reglamente yra maždaug perpus mažiau žodžių nei dabar galiojančiuose reglamentuose, tad mums pavyko gerokai sutrumpinti tekstą, jį supaprastinti ir užtikrinti didesnį lankstumą. Matote, kas e, čia įtraukta. Tai e, pavyzdžiui, teminės koncentracijos, nes norėtume, kad valstybių narių regionai e, skirtų pinigus konkretiems Europos politikos tikslams, taip pat čia numatyta miestų plėtra ir taip pat yra nuostatų dėl atokiausių regionų, nes jiems yra parengiamos specialios nuostatos pagal RPF ir Sanglaudos fondo reglamentą. Dar vienas reglamentas, apie jį pakalbėsime vėliau, susijęs su bendradarbiavimu. Ir čia yra gana didelių skirtumų, tai yra pokyčių. Pirmiausia, vienas iš esminių pokyčių, kuriuos pristatysiu vėliau šiandien, kaip sakiau, yra tai, kad dabar įtraukiame ir tuos elementus, kurie yra susiję su bendradarbiavimu palei ES išorės sienas. Tai iš jūsų, kas yra susipažinę su šia padėtimi, žinote, kad yra įvairių priemonių, yra pasidalyjamojo valdymo priemonių, RPF iš mūsų sienos pusės, kitoje sienos pusėje yra kitų fondų. Jeigu tai šalis, kuris rengiasi stoti į ES ir joms taikomos atitinkamos priemonės, um, jeigu tai kaiminystės šalis, joms taikomos kaiminystės priemonės. Ateityje bus numatytas uh, vienas taisyklių savadas ir išorės sienoms. Taip pat uh, bus um, visos taisyklių sujungtos į vieną dokumentą. Svarbu, kad būtų laikomasi mūsų taisyklių, pasidalėjamojo valdymo taisyklių, bet e, išvės pagalbė kol kas tos pasidalėjamojo valdymo taisyklės negalioja, žinoma. Be supaprastinimo ir lankstumo didinimo naujoviškiausias e, pasiūlymas yra Europos tarpvalstybinis mechanizmas ECBM. Tai yra faktiškai nauja teisinė priemonė, kuri leis e, vietos valdžios institucijoms e, esančiams prie sienos taikyti kaiminės valstybės narės e, įstatymus įgyvendinant tarp valstybinius projektus. Nes dar kartą esame įsitikinę, kad įgyvendinant tarp valstybinius projektus kyla gana daug uh, įvairių teisinių kliūčių ir mes norėtume jų atsikratyti, paspartinti gyvendinimą. Tad e, dvi valdžios institucijos, kurios bendratarbiauja, gali susitarti taikyti vienos ar kitos valstybės narės taisyklės pagal savo pasirinkimą e, tam konkrečiam projektui. Mano nuomonė tai yra gana didelė naujovė. Dabar dar šiek tiek apie politikos tikslus. Jau pakalbėjau apie tai, kad um, bus modernizuojamos investicijos. Čia matote, kad yra penki tikslai, o ne vienuolika. Kaip buvo anksčiau, Čia nieko nuostabaus, kalbama apie inovacijas, mažai CO2 e, išmetančią ekonomiką, junglesnę Europą, socialesnę Europą. Na ir paskutinis tikslas - Europa artimesnė savo piliečiams. Tai susijęs su e, darniu vystimusi miestų, kaimo vietovėse, pakrantėse, taip pat e, Tai padės spręsti vietos problemas, apie kurias žinome iš tų subjektų, kurie įgyventina vietos projektus. Todėl nusprendėme įtraukti tokį naują tikslą, kad politika būtų artimesnė piliečiams. Taip pat viršuje dešinėje matote prie kiekvieno iš tų tikslų taip pat ir horizontalesias priemonės. Um, kurias reikia gyvendinti visur. Visų pirma, reikia didinti administracinius pajėgumus uh, tų organizacijų, kurios turi gyvendinti ir valdyti projektus, tai kiekvienam iš tų tikslų reikia didinti pajėgumus valstybėse narėse, regionuose, miestuose. Antrasis uh, horizontalusis tikslas yra regionų uh, bendradarbiavimas ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas, nes vėlgi pagal daugelį šiuo metu įgyvendinamų programų matome, kad e, vis tiek orientuojamas į vidų, o mes žinoma norime e, labiau orientuotis ir į išorę, kad regionai bendratarpiautų tarpusavyje, netgi tarp valstybinių mastų ir e, taip užtikrintume, kad ateityje visi tie politikos tikslai būtų įgyvendinti. Taip pat palikome vadinamasias ex ante sąlygas, įgalinančias sąlygas, kad būtų gerinamos investavimo sąlygos. Bet šiek tiek e, ir pakeitėme. Kas e, pasikeitė? Visų pirma, e, sumažėjo jų skaičius, tų sąlygų skaičius, jų buvo 35, dabar liko 20. Buvo per daug, taip pat daug aiškesnis, glaudesnis ryšys su politika. Kai kurios eksantės sąlygos susijusios tarkime, su ES direktyvų įgyvendinimu, o jos mažiau susijusios su mūsų fondais. Tada pagalvojome, kad tas požiūris nėra tinkamas. Manome, kad iš tikrųjų, jeigu yra kokiu nors problemu gyventinant ES direktyvas, jas reikėtų spręsti pasitelkiant įvairias priemonės, pažeidimų procedūras ir taip toliau. Ir E, turėtume sutelkti dėmesį į sąlygas, kurios yra strateginio administracinio pobūdžio ir kurios yra būtinos, kad fondai būtų tvarūs, o investicijos e, būtų sėkmingos ir turėtų poveikį. Taigi norime glaudesnio ryšio su politika, bet to sumažiname administracinę naštą. Nes e, Dabar, jeigu valstybė narė netitinka eksantės sąlygų, ji turi parengti gana ilgą įsamų planą, tai didelė biurokratinė procedūra, tad pagalvojame, kad tai nėra tinkamas požiūris. Veiksmų planas e, e, pagal naują tvarką būtų daug, e, tai yra naujoji tvarka būtų daug geresnė nei veiksmų planas ir uh, iš karto yra vertinama, ar tos sąlygos yra tenkinamos. E, atsižvelgiant į tai, ar yra kokiu nors administraciniu ar teisiniu pakeitimu valstybėje narėje. E, dešinėje taip pat matote kitas sąlygas. Norime visų pirma susijęti mūsų pasiūlymą labai glaudžiai su Europos semestru. Tai reiškia, kad programuose, kurios bus patvirtintos vėliausiai 2021 metais, kaip tikimasi, be abejo, vertinsime, kiek e, investicijos e, yra sutelktos į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas pagal Europos semestrą. Taip pat e, vis dar yra nuostatų dėl makroekonominių sąlygų. Žinau, kad šiuose rūmose jos nėra labai populiarios, mes tas nuostatas šiek tiek supaprastiname. Manome, kad dabar jos yra logiškesnės, e, pažangesnės ir atsižvelgėme į ankstesnės diskusijas e, dėl fondų naudojimų suspendavimo Ispanijoje ir Portugalijoje. Deja, pagal ankstesnę tvarką komisija neturėjo jokios diskrecijos spręsti, ar mm, tai e, taikytina ar ne. Dabar e, nuostatos pasikeitė ir komisija turi veiksmų laisvę, jie gali neteikti tokio suspendavimo pasiūlymo, jeigu jos nuomonė jis nėra tinkamas, nėra pagrystas. Taigi ta nuostata vis tiek dar yra susijusi su makroekonominiu aspektu, bet ji yra daug liberalesnė. E, taip pat, žinoma, norime, kad būtų užtikrintas ryšys su paramos reformoms programa e, pagal planą iki 2020 metų mūsų reglamentas yra horizontalaus pobūdžio ir taikomas visam biudžetui, todėl, žinoma, yra nuostatų ir dėl teisinės valstybės, kad finansavimas galėtų būti sustabdomas, jeigu nesilaikoma teisinės valstybės principų. Kol kas to nėra buvę, bet svarbu tai numatyti ir taikyti visam biudžetui. Um, not... Pakalbėjau apie supaprastinimą 80 supaprastimo aspektų esame nustatę visoje, e, visame taisyklių rinkinyje, aš visų jų žinoma nepristatysiu, tik e, norėčiau pateikti Jums porą pavyzdžių. Pirmasis e, pavyzdys yra tai, kad parlamentas omnibuso dėrybose teikia mums labai didelę paramą, kad būtų taikomas supaprastintų išlaidų apskaičiavimo požiūris ir tam požiūriu buvo pritarta. Galėčiau pateikti Jums vieną konkretų pavyzdį, kuris, e, mano nuomonė, vėlgi yra gana naujas dalykas. Dabartinėmis sąlygomis e, teikiame e, techninę pagalbą pagal dvi programas ir ten daug labai darbo, reikia rinkti autobusų bilietus, visas sąnaudas skaičiuoti, registruoti ir taip toliau. Ateityje tai e, nebus reikalaujama, nes pagal mūsų paužiūrį techninės pagalbos tikslas įgyvendinti programas, kaip pamatuoti programų įgyvendinimą. Komisijai siunčiami prašymai atlyginti išlaidas ir uh, kiekvienam šimtui eurų mokame papildomai 2,5 procento ETC atveju net 6-7 procentai, taigi kartais netgi 6-7 eurai papildomai, e, nepateikiant jokių patvirtinamųjų dokumentų, kaip antai autobusų bilietų. Tokie, tokios išlaidos bus kompensuojamos automatiškai. Uh, Mes e, šitaip norėjome pakeisti gyvendimo e, metodą, nes e, tai būtų per daug biurokratijos, neturėtų pridėtinės vertės ir šis požiūris būtų daug paprastesnis ir nesudarytų administracinės naštos. Taigi matote, kad šitaip pavyktų administracinę naštą sumažinti netgi 25 procentais. E, taip pat dėl e, pridėtinės vertės mokesčių nuolat kaunamasi su valstybėmis narėmis, ar jis tinkamas finansuoti ar ne. Vėlgi, e, jeigu pažiūrėtume į tai, kiek kainuoja taikyti kontrolės priemonės ir viską aiškinti ir taip toliau, jeigu pagalvotume apie visas tas struktūras, kuris buvo sukurtos tam, kad būtų apeinamos apie kompensavimo taisyklės, nusprendėme, kad e, iki 5 milijonų eurų e, PVM e, gali būti finansuojamas. Ir tai apriepia 96 procentus sanglaudos projektų, nes jų vertė neviršė 5 milijonų eurų. Taigi, tokiais atvejais dėl PVM nekils jokių klausimų. Kita vertus, E, visiems projektams ir programoms, e, e, kurių vertė yra daugiau nei 5 milijonai eurų, PVM nėra tinkamas finansuoti. Ir tai tikrai bus daug paprastesnė padėtis nei dabar, nes iki šiol teko labai sudėtingai viską aiškintis su valstybėmis narėmis, ar galima finansuoti PVM ar ne. Taip pat nebebus jokių taisyklių dėl e, pajamų e, sukūrimo. Yra nuostatų dėl valstybės pagalbos ir dėl kitų dalykų. Aš dar perėsiu prie tų bendro finansavimo nuostatų. E, Tiesiog norime atsikratyti tos papildomos administracinės naštos, kuris susidaro projektų valdytojams, kai jiems tenka įrodinėti, kad projekt, įgyventinant projektą gaunama pajamų. Dabar to nebebus. Be to, komisija taip pat nebetvirtins didesnius projektus. Manome, kad tai, kad komisija juos tvirtindavo, taip pat nėra labai vertinga. Dabar jau kalbame apie strateginės svarbos projektus, bet jie nebūtinai turi būti didelio masto. Tai gali būti ir maži projektai, bet jie gali būti labai svarbus e, gyvendinant programos e, tikslus. Norime, kad valstybės narės, žinoma, atrinktų tokius projektus, juos stebėtų, teiktų ataskaitas apie juos, juos e, viešintų. Uh, ir taip toliau, bet tai gali būti bet kokios sektoriaus projektai. Dabar dažniausiai tokie didesni projektai būna susijęs su aplinkos sauga ir transportu, bet dabar manome, kad reikėtų žvelgti ir kitus sektorius ir pastebėti projektus, kurie e, gali būti svarbus. Komisija jų nebetvirtins ir tai darys valstybių narių kompetentingos institucijos. Be to, manau, kad labai e, svarbus e, pokytis yra tai, kad e, nebėra paskirimo procedūros. Manau, kad tai labai svarbu. E, kai kuriais atvejais e, metų metus reikėdavo laukti, kad atitinkamos kontrolės institucijos valstybėse narėse paskirtų projektų gyvenimo institucijas, Ir e, žinoma, dėl to nukentėdavo pats projektas, jo gyvendinimas, taigi dabar nebereikės e, tos e, paskirimo procedūros, tiesiog tvirtinamos jau turimos institucijos. Ir jeigu iš tikrųjų kyla rizika, tarkime, dėl to, kad institucijos pasikeitė, audito institucijos bus paprašyta atlikti sisteminį auditą ir tai bus daroma visais atvejais, nes tai yra mūsų prievalė, bet nebebus tos. Uh, paskirimo procedūros. Tas straipsnis buvo išbrauktas. Taip pat manau, kad labai daug ką galėtų pakeisti tai, kad taip grįžtai nekontroliuosime programų, kurių klaidų lygis yra labai mažas. Pavyzdžiui, jeigu 2021 metais e, programa, e, kuri pakeitė programą, kuri buvo gyvendinama 2019 ir 2020 metais ir e, kurią gyvendinant paaiškėjo, kad buvo tikrai labai nedaug klaidų, nedaug pažeidimų. Galima priimti sprendimą, kad uh, atliekant vadovybės patikrinimus bus taikomos tik nacionalinės taisyklės tokioms programoms. Ir vėlgi tai daug ką pakeičia, nes dabar yra e, du taisyklių rinkiniai S, e, taisyklių rinkiniai ir žinoma taip pat nacionalinės taisyklės dėl nacionalinio finansavimo. Ir e, reikia pagal bendro finansavimo principą taikyti abu taisyklių rinkinius. Taigi, kaip bus dabar, kas pasikeis? Valstybės narės kontroliuoja išlaidas tik pagal savo nacionalinės taisyklės. Ir dar, kalbant apie auditus, nebereikės atlikti jokių sisteminių auditų, reikės tik kelias rinktinės operacijas atlikti per metus, tiesiog norint įsitikinti, kad visa sistema veikia. Tai yra e, gana svarbus aspektas. Mes žiūrime ne į valstybės narės, o į programas ir e, galbūt ta nuostata bus taikoma visoms e, ES programoms, ne tik kai kurioms valstybėms narėms. Na ir e, taip pat yra taisyklių dėl finansinių priemonių, prie kurių pereisiu netrukus. About, I mentioned the, the, the, the key objective of flexibility. And I just wanted... Taip pat būtų svarbu kalbėti apie didesnį lankstumą. Čia reikėtų pabrėžti du klausimus. Dabar e, komisijai e, valstybės narės turi teikti visus programos pakeitimus, komisija turi juos vertinti, turi priimti sprendimus dėl to pakeitimų ir tai užtrunka mėnesių mėnesius labai grioziška procedūra. Ateityje jeigu būtų tam tikrų ribotų pakeitimų, pavyzdžiui, susijusių tik su 5 e, e, procentais lėšų, kurios yra perskirstomos e, nuo vieno prioriteto prie kito, vadovaujančių institucija gali tai padaryti, neprašydama komisijos patvirtinimo, tik mus informuoja, kad perkeliam tam tikrą lėšų dalį iš čia iki čia ir lentelė bus pakoreguota ir taip toliau. <clears throat> Nereikia jokio komisijos patvirtinimo, nereikia jokių uh, papildomų procedūrų. Kitas aspektas yra susijęs su uh, lankstumu. Tai yra mūsų pasiūlymas atlikti vidurio laiko tarp peržiūrą uh, e, 24-5 metais. Tai reiškia, kad uh, programų administruotojai gali tai daryti per pirmuosius penkis metus. Uh, bet e, ne paskui 25-7 metais. Jie susitiks 24-5 metais ir aptars, ar yra kokių nors naujų poreikių, pavyzdžiui, e, susijusių su migracijos krize ir ar reikia keisti finansavimą ir keisti prioritetus, perkelti finansavimą nuo vieno prioriteto kitam. Ir valstybės narės taip pat atitinkamai galės koreguoti savo finansavimą, perkeldamos į nuo vienos priemonės prie kitos. Dėl e, rezultatų stebėsienos ir vertinimo mes atsisakome e, rezultatų rezervo Jis yra išbraukiamas iš reglamento, taip pat įgyvendinimo ataskaitos yra e, išbraukiamas metiniai, metinės e, ataskaitos apims prieš tai buvusius metus. Tad e, dabar tai liestų 17 metus ir uh, Paskui 18 e, metų lapkričio ar gruodžio mėnesį bus e, e, siunčiamos ataskaitos, kadangi tai susijęs su prieš tai buvusiais metais. O ateityje mes turėtume pereiti prie elektroninio keitimosi duomenimis, nes 21 amžius ir tuomet uh, kai e, peržiūros komitetas nagrinės tos klausimas, turės būti giluminė diskusija šitais klausimais. Tačiau PDF pasenusių e, tokių dalykų kaip PDF turėsim atsisakyti. Eksante vertinimas ir, ir prievolė, jos atsisakoma, e, vertinant programas, mes e, turime pasimokyti iš e, praeities klaidų. Ir jums taip pat svarbu tai, kad ne tik tai priežiūros komitetas, bei ekonominiai ir socialiniai partneriai, vėjų vaidmuo yra stiprinamas, e, bet ir etikos kodeksas. Kaip jūs prisimenate, tai buvo naujovė dabartiniu laikotarpiu ir komisija jau konstatavo, kad etikos kodekas e, yra labai naudingas e, dalykas ir Europos parlamentas taip pat labai akcentavo tą aspektą. Aišku, kai kurių programų atveju e, tai pradėta gyvendyti pakankamai vėlai, nes reikėjo susitarti dėl įvairių formuluočių, bet mes turime laikytis etikos kodekso ir net jeigu kurios nuostatos pasikeitė, etikos kodeksas išlieka toks, koks e, yra. Ir jisai gali būti taikomas jau dabar, jau, jau šiandien. Jisai nebus e, keičiamas ir gali būti taikomas jau dabar. Ir e, būtent todėl mes nekeitėme to etikos kodekso. Jisai gali būti taikomas iš kart jau dabar. Ir čia nebereikia jokių pakeitimų ir jokių e, diskusijų. Taip pat, e, kalbant e, apie skaidrumą matonum, ir matomumą, tai e, šitie dalykai yra m, mm, sustiprinti ir tai yra tai, apie ką mes diskutavome omnibuso kontekste. E, valstybės narės turės. E, renkti įvairius metinius komunikacijos renginius, turės e, e, kurti tinklalapius, siekdamas e, suteikti šiems procesams daugiau matomumo, jos taip pat turės informuoti komisiją realių laikų. Tad aš manau, kad čia mes žengiam netgi papildomą žingsnį į priekį, todėl kad uh, dabartinė padėtis yra ne visiškai tenkinanti mus, todėl kad piliečiai per mažai žino apie Europą. Toliau finansinės priemonės, galiu pasakyti, kad e, jos yra supaprastintos. Ir pagrindinis e, Pasikeitimas pagrindinė naujovė yra nesusijusi su ex ante, o finansinių priemonių kombinavimas ir centralizavimas. Tad e, yra dvi skirtingos institucijos teikiančios e, paslaugas, tai yra bankas pavyzdžiui ir ministerija. E, ir ministerija, ir bankas savo raštu finansuoja, tačiau dabar mes e, galime tai sulieti į vieną. Dabar šitie dalykai yra atskirti, o e, e numatoma, jog to užsijims viena struktūra, viena institucija. Ir dabar kol kas šitie dalykai dar neegzistuoja ir iškyla kai kurių sunkumų, kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, energetikos sektoriuje, nes reikia ir finansinių priemonių, ir um, ir dotacijų, subsidijų. Kita vertus, mes uh, žengėme dar vieną žingsnį į priekį šioje srityje, kadangi EFSI bus pakeistas naujų ES investicijų fondų, valstybės narės e, turės galimybę prisidėti, mokėti įmokas iki 5 procentų į tą e, fondą ir ta, tos įmokos bus e, naudojamos siekti mūsų sanglaudos tik, tikslams. E, tačiau e, čia bus taikomas, taikomas vieningos ES e, taisyklės. Dabar yra skirtingos taisyklės taikomos, dviejų e, tipų, dviejų grupių taisyklės, tai čia taip pat viskas bus supaprastinta ir siekiant sanglaudos tikslų, kuriuose, kurie yra numatyti mūsų programuose, tačiau taikomos bus vieningos investicijų, naujo investicijų fondo taisyklės. Toliau e, nuseklumas su kitomis ES politikomis. Šiame komitete mes e, jau esame diskutavę šituo klausimu. E, buvo kalbama apie dubliavimas ir apie geresnį įvairių politikų koordinavimą. Aš manau, kad mes žengėme didelį žingsnį į priekį e, horizonto programos rytyje. At kas čia padaryta, jeigu e, pateikta kokia nors e, gera programa, tačiau trūksta finansavimo, tai gali būti priimtas sprendimas panaudoti struktūrinius fondus, kad paramos gavėjas galėtų jais pasinaudoti. E, kol kas buvo sudėtinga tai padaryti dėl per sudėtingų taisyklių. Ir su e, konkurencingumo generaliniu direktoratu mes susitarėme, kad tokie projektai gali būti finansuojami e, neprašant jokių pagrindimų ir finansuojami iš e, struktūrinių fondų. Ir toks projektas bus e, finansuojamas pagal valstybės pagalbos taisyklės taip, tarsi tai būtų normalus horizonto projektas. Kol kas tai buvo neįmanoma. Todėl, kad komisija, Europos komisija nelaikoma, negali būti prilyginta valstybė, valstybei ir tada valstybės paramos taisyklės negali būti taikomas. Tad mes e, susitarėme, kad uh, ateityje tokie projektai bus tiesiogiai finansuojami iš struktūrinių fondų, tačiau bus taikomos tokios taisyklės kaip valstybės pagalba ir tie projektai bus laikomi e, horizonto programos e, projektais. Aišku, e, toks aspektas, apie kurį daugiausiai kalbama, yra e, lėšos. Mūsų pagrindinis tikslas, kaip jūs žinote, e, sanglaudos fondas sumažintas 10 procentų, aišku, aišku galime dėl to apgailestauti, tačiau e, šitie e, dalykai išeina už mano kompetencijos ribų, aš nenoriu mm, komentuoti būtent šio aspekto. Tačiau visų pirma, mes norime, kad patys neturtingiausi regionai galėtų gauti daugiau finansavimo. Antras dalykas, mes norime turiningos politikos ir išsivyščiusiuose ES regionuose, pavyzdžiui, Olandijoje, Danijoje ar Belgijoje. kad ir ten būtų įmanoma įgyvendinti sanglaudos e, projektus taip pat. Ir trečias e, dalykas, mes turime e, siekti pusiausvyros tarp dabartinio laikotarpio ir ateities. Tai yra, kad jeigu yra nuostolių tuo ar kitu laikotarpiu, mes turime užtikrinti, kad jie neturėtų dramatinių pasiekmių. Tad ką iš principo mes padarėme? Mes išlaik, išlaikėme e, naštos padalymo principus tokius, kaip buvo iki šiol. Nes, kaip matote, didžioji dalis lėšų skiriamas pagal e, BVP kriterijų. Tas mes pasakytume apie darbo rinką apie demografinius aspektus, užimtumą, švietimą. Šitie dalykai nesikeičia. Mes čia įtvirtinome du naujus aspektus. Vienas susijęs su migracija. Kodėl? Todėl, kad e, migrantų integravimas ateityje bus viena iš e, e, sąjungos politikos ryčių. Kitas aspektas yra investicijos susijusios su klimato kaita. Tačiau uh, Kaip e, matote, matote, apie kokius procentus čia sukasi kalba. Tai yra, e, tai ką matote dabar ekrane, yra e, reikalavimų atitikimo žemėlapis. Tačiau mes pakeitėme ribą nuo 90 iki 100 e, pereinamajam laikotarpiui. Mūsų analizė rodo, jog e, visi regionai, kurie dar atsilieka nuo vidurkio, E, artėja prie to vidurkio ir artėjo per pastarosius dešimt metų. Aišku, patys neturtingiausi e, regionai, kurių yra daug rytų ir vidurio e, Europos valstybėse, jau dabar artėja prie 75 ir 85 procentų vidurkio. O tie regionai, kurie kurie yra tarp, 80, tarp 90 ir 100 procentų e, vidurkių, tai e, kyla klausimas, ar jie gali būti laikomi pereinamojo kategorijoje. Kaip Jūs matote, spalvos keičiasi e, rytų ir vidurio Europoje, matote, kaip yra su Baltijos valstybėmis, su Čekija. Ir e, dabar e, oranžinė spalva rodo, jog ten padėtis gerėja, Graikija vėl yra raudona iš naujo dėl krizės ir Ispanija taip pat bei pietų Italija. Ta, tai yra a, e, krizių pasiekmes. Dėl sanglos fondo niekas nesikeičia. Reikalavimo atitikimo principai yra tokie pat kaip iki šiol. Mes čia nieko aps, apskritai nekeitėme. Ir paskutinis dalykas tai yra e, valstybių narių valstybių narių paskirstimas matome, kad kai kurios valstybės iki 85 procentų e, dabartinio finansavimo praranda. Tačiau, aišku, čia turime viską žiūrėti, galvodami e, apie, apie bendrą kontekstą, nes praeitįje e, Ispanija yra taip pat praradus apie 75 procentus e, finansavimo, tai sudarė milžiniškas sumas. Tad tas. E, tos apsaugojimo saugumo priemonės yra numatytos 25, e, tokios, kad jos būtų 25 procentų. Ir jeigu aš gerai e, atsimenu šitie dalykai išdėstyti mūsų priedė, komisija siekia skaidrumą ir todėl mes e, skelbėme tos skaičius, kurie atspindi kiekvienos e, valstybės padėtį, nes rinkimai į Europos parlamentą vyks kitais metais ir mes norime prieš tos rinkimus užtikrinti skaidrumą, kad e, nekiltų sumaišties, kad visi žinotų, kad visiems viskas būtų aišku. Komisijos pasiūlymas bent jau mes tikimės, e, įgalins mus sutaupyti ir laiko, aiškinant šitos dalykus e, valstybėms. Ir du paskutiniai dalykai - ES kofinansavimo e, lygmenis ir procentai. Jūs ekrane matote skaičius, mes siūlome mažinti kofinansavimo procentą. Aišku, Pirmiausiai tuo siekiame, kad e, valstybės narės taptų savarankiškesnės. Kita vertus, kofinansavimo procentai buvo per aukšti ir tokioms, e, pavyzdžiui, Graikijoje mes mokame virš 90 procentų, o laikotarpiui po 25 metų padėtis turėtų keistis ir mes turėtume grįžti prie įprastinių E, kofinansavimo procentų, tačiau e, galbūt ES biudžetas mažės, tačiau valstybių narių įmokos didės iki to laiko tarp ir aišku šitie dalykai e, keisis ir aišku čia yra toks principas kaip quid pro quo. Ir jeigu mes didinsime pavėjimą, Tad e, mes, e, mes e, reikalausime, kad nacionalinės įmokos būtų didesnės, tačiau atitinkamai sieksime didesnį lankstumą dėl papildomumo ir dėl e, kitų kai kurių aspektų. Ir paskutinis dalykas, mes taip pat siūlome pereiti prie N plus 2, nes e, dabartiniu laikotarpiu daugiausiai problemų kyla dėl to, kad e, e programų, ingyve, e, programų įgyvendinimas yra labai lėtas ir taip yra dėl N plus 3 taisyklės. Mes norime, kad viskas vyktų, vyktų laipsniškai. Tad e, e, 20. E, per pirmais metais e, bus e, pradėtas tas procesas ir lapniškai vyks toliau. Ir šitie pakeitimai leis greičiau gyvendyti programas, nes e, nebebus tos paskirimų sistemos ir e, nebebus e, laukiama, kaip anksčiau, keletą um, metų ir, kaip sakiau, quid pro quo principas uh, bus taikomas gyvenimo srityje. Tad uh, tiek būtų dėl bendrų nuostatų reglamento. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, tačiau norėjau pakomentuoti visus tuos svarbiausius aspektus. Dėkuoju. Labai ačiū, ponė Fambresko. Taip, tikrai labai elegantiškai viską pristatėt ir buvo įdomu ir labai daug informacijos. Aš norėčiau Jums užduoti vieną klausimą. Jūs turite tokią, e, e, tokį pranešimą dėl RDF ir Sanglaudos fondo ir Interreg e, dabar. E, Mes turime 20 minučių diskusijai ir po to bus dar 3 prezentacijos ir dar 3 diskusijos. Taigi dabar aš e, paliksiu laiko klausimams, nes šiandieną mes turime užduoti būtent klausimus pusantros minutės. Klausimams skiriama nedaugiau. Jeigu norime dar spėti išgirsti klaus, atsakymus ir toliau dirbti ir išklausyti kitų pranešimų, tai turime apsiriboti laikę. Dabar pirmiausia koordinatoriai ir mes turime vieną paskirtą pranešėją. Aš matau tik vieną iš jų, tačiau matau labai daug norinčių pasisakyti. Ponas Van Desero ir paskui ponė uh, e, Deshau. Labai dėkoju už suteiktą galimybę užduoti klausimą. Na, iš karto peršokame prie išvadų. Mes to nepadarysime per šiandieną ir šitas posėdis yra tiesiog informacinis. Ir manau, kad geriausia būtų pasakyti, kad e, turėtume e, būti pasirengę galutinės išvadas. Yra žinoma, e, sakėte apie pranešėjus. Tai pranešėjai yra žinomi, kaip ir šešėliniai pranešėjai. Ir tai reiškia, kad e, mes turėtume e, savo žmonės pas, paskirti atsakingus už šitą na, e, reglamentą ir turime dirbti greitai. Labai džiugu išklausyti komisijos atviro požiūrio. Turime visą informaciją, turime techninius e, posėdžius, kurie e, jau vyksta dėl bendrojo reglamento ir yra politinių e, posėdžių kurie vyksta ir šiandie, jau šiandieną, taigi mes jau pradedame dirbti, imamės darbo ir turime dirbti su tais pasiūlymo, e, su tomis e, pasiūlymo dalimis, dėl kurių gali būti nuspręsta šiemet komitete. Taigi mums reikia suspėti iki pirmojo varstymo ir gali būti, kad e, dėl kai kurių dalykų galbūt mes įsipareigojimo komitete nesulauksime, tačiau 90 procentų padaryti galime, netgi dirbant pagreitintą procedūrą. Ir tai reiškia, kad kai kurie mūsų pranešėjai jau uh, iki vasaros galėtų pateikti e, e, savo dokumentą vertimui ir mes galėtume per pirmąsias rugsėjo savaitę padaryti visus e, pakeitimus kai atidžiai, atidžiai paklausius matome, kad į daugą yra atsižvelgta ir labai daugelis dalykų jau buvo padaryti per paskutinį laikotarpį ir labai gerai, kad viskas yra pradėta judinti. Jeigu mes dabar pradėsime iš, nuo nulio ir pradėsime diskutuoti apie viską, tai visų pirma, mes prarasime laiko, antra, mes. E, ne, nedirbsime efektyviai. Tad e, per šitą laikotarpį neturime viską apsunkinti, o turime labiau viską koncentruoti į tikslus. Turiu klausimą. Mes e, gavome komisaro. Uh, E, dokumentą e, apie tai, kaip buvo panaudoti, e, panaudotos lėšos iš valstybių narių, yra pateikti skaičiai ir, kiek suprantu, kriterijai yra naudojami griežtai, ypač kai kalbame apie valstybių narių skaičius. Klausimas yra, ar buvo atitrūkstama nuo tų tikslų, kurie, kurios, turėjo valstybės, kurios turėjo valstybės narės. Uh, ar vyko dėrybos e, e, atsižvelgiant į valstybių narių skaičius. You, Labai ačiū už tai, kad suspėjote į e, numatytą laiką. Dabar ponė Bresau. Ačiū e, poniai Vestau, kad leidote poniai Bresau pasakyti dabar, nes jai reikės išeiti į posėdį. Aš turiu paralelinį AFKO komiteto posėdį ir aš esu ten šešėlinė pranešėja. Taigi labai dėkoju. Dėkoju už jūsų pranešimą. Aš turiu klausimą. Jūs e, mums e, rodėte skaidrės, diagramas, tai aišku padeda mums geriau suvokti visus tos dalykus ir, ir prisiminti pagrindinius aspektus. Jūs e, kalbėjote apie e, valstybių narių įmokas. E, čia kalba sukasi apie valstybių ar regionų įmokas. E, Ar galėtų būti regionų įmokos, tai ar tik valstybių, nes man čia nėra iki galo aišku. Toliau e, duomenys susiję su atskiromis valstybėmis. Iš to mes matome, kad e, sostinėse vis daugiau e, lėšų koncentruojasi, o tie e, regionai e, kurie dar e, atsilieka pagal e, vidurkį tolsta, to tarpu e, sostinėse viskas yra atvirkščiai. Matome, kad Bratislavoje pagal tuos rodiklius, pagal lyginimą su vidurkiu, Bratislavos padėtis galbūt geresnė negu Stokholmo. Tad uh, ES e, periferiniuose regionuose yra tas disbalansas tarp sostinių ir, ir, ir, ir, ir likusių teritorijų. Kitais atvejais, aišku, Europos e, priklausomybė nuo ES e, finansavimo taip pat yra e, svarbus aspektas ir ar jūs į tai atsižvelgiate? Dėkuoju, ponė Pone Vestol, aš e, vieną klausimą norėčiau Jums užduoti. Dėl miestų dimencijos, nes e, prieš porą metų mes e, nusprendėme dėl darb, darbo tvarkės susijusios su miestais ir dabar yra nauji pasiūlymai pateikti. 85 procentai visų lėšų yra patenka į turtingus e, regionus, į inteligentišką ir nuostabią Europą. E, tačiau aš manau, kad tai yra tikrai e, kontraproduktyvu tam, dėl ko mes nusprendėme prieš porą mėnesių. Mes kalbame, turėjome kalbėti ne tik apie miestų plėtrą, bet ir apie aplinkiuos esančias teritorijas. Ir manau, kad mes turime lankstumą. Aš žinau, kad tie 6 procentai, kuriuos dabar jūs mat, e, siūlote skirti miestų e, plėtrai, yra e, gera pradžia, tačiau yra tai tik pradžia ir po pradžios be abejo turi būti visiškai kitaip atsižvelgti į miestų dimenciją dėl to, kad miestai turi aplink save kitą funkcionuojančią zoną. Ačiū. Sorry. Thank you very much, Ms. Tomašič. Dėkoju, ponė Tomašič. Labai ačiū. Aš sutinku su kolega dėl to, ką mes šiandieną tik ką išgirdome iš ryto. Man būtų įdomu štai, kas komisijos pasiūlyme mes matome nepatogių nuostatų neturtingoms šalims ir nacionalinės dalies padidėjimas E, nacionalinio indėlio padėjimas. Tai reiškia, kad kai kurios valstybės narės turės prisidėti 30 procentų prie ES lėšų ir likusius moka, e, e, moka ES. O ką, ką darys neturtingos valstybės, kurios neturi 30 procentų? Dėkoju ponia Maletič. Aš manau, kad labai puikus metodas užtikrinantis daugiau lankstumo ir daugiau pasitikėjimo tarp valstybių narių ir komisijos. Ir visi šitie pakeitimai tiesiog parodo, kad mes einam reikiamą linkme. Aš manau, kad visi mūsų komentarai susijęs su tuo, ką mes darysime kitą laikotarpį ir jie, jais iš dalies bus stengiamasi pasirenkti kažkam, kas labiau įgyvendama praktikoje. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau um, pasiklausti dėl pažangios specializacijos. Ar tai bus susiję tik su pirmuoju prioritetu, ar visais penkiais naujais prioritetais. Toliau, integruota teritorinė investicija, integruotos um, teritorinės investicijos. Ar tai bus gyvenama taip pat? Ir taip pat dėl. Um, E, daugiau trūkumų, e, daugiau sunkesni, sunkesniems regionams e, skiriamo, skiriamos lėšos. Tas pats bus daroma ir regioninių lygmenių. Ar tos pačios lėšos bus skiriamos ir sunkumų patiriantiems regionams. Dabar dėl 5 plus 2 požiūrio, dėl to rezultatų rezervo turėjimo. Ar tai reiškia, kad jeigu viena šalis visiškai išnaudoja vieno prioriteto lėšas, tuos dviejus metus, kurie e, lieka, e, kurie yra nesuprogramuotos, tas lėšos, kurios yra nesuprogramuotos, galima bus panaudoti iš karto. Pavyzdžiui, e, Kroatijoje mes išnaudojame vienos skripties lėšas, tačiau mums trūksta lėšų smulkiam ir rytiniam verslui. Tokiu atveju ar mes galėsime panaudoti papildomas lėšas smulkiam ir rytiniam verslui iš karto? Ar mes turėsime tokį lankstumą? Ar tai bus e, e, skirta tik tais ypatingoms situacijoms? Dabar dėl kofinansavimo. Aš manau, kad 70 procentų yra per mažai, mažai įsivystančiusioms šalims. Ir tai E, nepakankam yra tai pakeisti tinkam, PVM tinkamumo kriterijais. Tie 70 procentų iš tikrųjų nėra visi 70 procentų, nes tai yra tik 70 procentų nuo tinkamų, iš, tinkamų finansuoti išlaidų. Ir bet kokiu atveju e, mes kalbame tik apie 30 procentų projekto lygmenių, tad mums reikia tikrai kažko daugiau. Dėkoju, ponia Van Miltonai. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijai už pristatymą. Aš manau, kuo daugiau detalių gausime, tuo daugiau klausimų turbūt iškils. Dabar noriu e, susir, e, apsiriboti e, vienas klausimas dėl sinergijos. Jūs sakėte, kad pasiūlyme dėl e, e, horizonto e, Europa. Tai jiems nereikės praeiti atrankos proceso dėl RDF. Tačiau galbūt. Tačiau kaip bus dėl valstybės pagalbos? Galbūt valstybės pagalbos taisyklės bus taik, nebus taikomos tokiems projektams Aš įsivaizduoju, kad galbūt valstybės narės, kurios turi mažiau pinigų, turė, susidurs su tokiu momentu, kai nebeturės daugiau lėšų inovacijoms ir moksliniams tyrimams. Tad automatiškai negalima pasakyti, kad kai komisija e, patvirtina, kad tai yra meistriškumo programa, tai lėšos bus skiriamos iš RDF. Tačiau įdomu, ką komisija apie tai galvoja, kas už to slypi. E, dėl e, rezultatų peržiūros kitas klausimas. Rezultatų E, peržiūros daugiau nebus, tą pakeitė 5 plus 2, tačiau ką komisija darys tuo atveju, jeigu valstybė narė neįgyventins e, šalį pritaikytų rekomendacijų nuo pat pradžių ir po penkerių metų e, jie gaus kitas šalį pritaikytas rekomendacijas, ar komisija tada yra pasirenkusi ir ar turės politinę valią pasakyti, kad mes blokuosime lėšas, kurios vis dar liko likusiems dviems metams. Ačiū. Ačiū, ponia Olbricht. Viena bendro pobūdžio pastaba. Turiu dar vieną pastabą. Mes turėtume labai aiškiai E, pasakyti, kokius skaičius mes naudojame. Kai e, sulygini vieną e, skyrių, tai jis nesulyginamas su senuoju. Ir pasižiūri, kai palygini 75 procentus mažiau įsivystučioms vietovėms, tai yra tik tais du fondai. Tai apie kiek mes kalbame? Apie du fondus ar tris fondus, kai kalbame apie EFSI? Iš politinės pusės kai nori pasiekti kažkokį tikslą, tai naudojasi metodu ir objektyviais e, rodikliais. E, objektyvių rodiklių panaudojimas yra politinio sprendimo rezultatas. Tad mano pirmasis, mano du klausimai. Aš pasistengsiu, aš bandau suprasti, kodėl sanglaudos fondas buvo e, sumažintas 46 procentais. Aš suprantu, kad tai daugiau bus skirta E, iš e RDF daugiau bus skirta pernamėsiams laikotarpiams, tačiau kodėl mažiau yra skirta e, sanglaudos fondui. Ką komisija nori padaryti su investijų, nes yra pasiūlymas perimti iš sanglaudos fondų lėšas savanoriškai ir perkelti jas į, taip sakant, tokius, tokias langus. Jeigu nebus sanglaudai skirto lango, tai tada bus lėšų S smulkia ir būtent verslui. O kaip dėl valstybės pagalbos, nes InvestEU neturi e, valstybės pagalbos. O jeigu mes įdėsime e, lėšų į investijų, e tada bus valstybės pagalbos. Aš klausiau to pono Katainen. Aš norėčiau suprasti. Dėkoju, ponė Fito. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi E, galėdamas išklausyti naujo reglamento pristatymą. Reglamente iš tikrųjų daugelis aspektų yra a, e, keičiami ir daug kas a, e, procesą daro veiksmingesnį. Tačiau, aišku, turime, a, turime daugiau komentuoti galbūt supaprastinimo aspektus čia kai kurie e, dalykai yra pozityvus, tai yra, kad e, miestų ir regionų vaidmuo didėja, yra um, centralizuojami tikslai ir taip toliau. Mano klausimas yra toks. E, buvo pasakyta, jog dėl kofinansavimo bus prašoma, kad valstybės narės mokėtų didesnę dalį ir e, tai turbūt jau yra derinama ir suderinta su e, valstybėmis. Antras dalykas, jeigu valstybių kofinansavimo dalis bus e, e didinama, tuomet e, ir jeigu tai pateks į stabilumo pakto taikymos rytį, tai gali e, sukelti kai kurių problemų ir, ir kilti sunkumų panaudojant e, tą finansavimą. Toliau dėl auditų ir auditų laiko. Tai man čia reikėtų tikslesnės e, informacijos, nes e, kiekvienai programai, kiekvienai institucijai atsakingai e, reikės sertifikavimo ir bus atliekami auditai, tačiau pastaraisiais metais dėl to kilo nemažai problemų. E, yra e, bandama supaprastinti šitos dalykus, kaip jūs sakėte. Tad norėčiau tikslesnės informacijos apie tai, nes supaprastinimas yra labai svarbus. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir dėkoju, ponė Tresko, už tai, kad labai gerai pristatėte komisijos pasiūlymą. Ir aš norėčiau paklausti detalių iš mūsų frakcijos pusės. E, mes kritiškai žiūrime į e, tai, kad yra išimtas iš reglamento e, E, kaimi, kaimo erdvės fondas. Ir e, taip pat mes labai prašome, kad e, tai būtų integruota iš naujo, nes tai padeda efektyviai panaudoti ES lėšas. Taip pat mes džiaugiamės, kad ES fondas liko labai svarbi, neatsiejama sanglaudos politikos dalis. Mano klausimas yra, ar, kokia yra socialinio fondo dalis procentais ir abs, absoliutų procentų skaičiai mums e, yra e, nesvarbus, tačiau bent jau procentinė išraiška. Trečia, mes matome, kad e, reglamentas, taip sakant, suplonėjo ir ar kai kurie priedo elementai buvo tiesiog perkelti, tai yra optinis įspūdis. Ir taip pat kalbant apie didelius projektus, ar jie E, bus, ar, ar iš principo jie bus tik tais papildomi, ar ne. Na, manau, kad tai yra nesu, nepaprastas supaprastinimas, tai yra politinis investicijos standartų pakeitimas. Pavyzdžiui, kalbame apie horizontinį principą, principą ir e, lygias galimybės ir nediskriminavimas. E, straipsnis apie tai yra e, dingęs, tačiau jis yra kitose vietose, kad pavyzdžiui, įgalinimo sąlygos. E, Ir mano klausimas, kaip galima būtų įsitikinti, kad e, tokie principai kaip e, lygios galimybės ir nediskriminavimas e, nėra, kad, kad jie būtų reglamente. Ir taip pat komisija, man atrodo, persėmė tam tik, šiek tiek atsiribojo nuo atsakomybės perimimo ir atrodo kad nedalyvauja dideliuose projektuose, tačiau kokį vaidmenį jūs ten atliksite. Ir taip pat atrodo, kad nebenori komisija turėti kontrolės funkcijos, tačiau tai yra labai svur, svarbu. Ir dar e, mes esame sunerime dėl e, nedidelio e, finans, dėl žemesnio kofinansavimo ir manau, kad valstybės narės negali prisimti pačios atsakomybės už investicijas labai svarbu, kad nacionaliniai regioniniai biudžetai iš dalies yra diskriminuojami ir e, gali būti, kad mažesnės galimybės turintys regionai gali, būti ne, gali negebėti dalyvauti kofinansuojamuose projektuose. Ačiū. Dėkoju, trumpai norėčiau priminti, kad laiko labai labai mažai. Tad prašyčiau neviršyti savo kalbėjimo laiko. Pone Demato. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš karto pateiksiu savo klausimus. Mes esame nustebę, nes e, sanglos politika ir toliau siejama su uh, Europos semestru. E, ir čia kalba sukasi taip pat apie makroekonominės sąlygas, taip pat uh, apie finansavimo nutraukimą E, tais atvejais, kuomet valstybės ar regionai nesilaiko e, rekomendacijų, specifinių rekomendacijų. Mes, e, aišku, turime priimti migrantus, tačiau sanglaudos politika dabar nukenčia dėl to, kad šios ryties lėšos yra naudojamos migracijai. Aš manau, kad taip neturi būti. Toliau socialinis Europos fondas, žinome, kad EMPL e, komitetas yra šios ryties kompetentingas e, komitetas, tačiau mūsų nuomonė struktūrinės reformas, kurios buvo minėtos, nesusijusios su sanglaudos e, politika. Ir nepaisant to, komisija išleidžia milijardus eurų šitai sryčiai, nors mūsų nuomonė taip e, neturi būti. Mes e, taip pat pasisakome e, prieš kofinansavimo taisyklių keitimą. Nes galbūt reikėtų atsižvelgti ir uh, į deficito apskaičiavimą tokių fondų kaip FEDER e, atveju, e, kaimo plėtros fondas e, nepatenka į tą sritį. Mes neturime naudoti aukštos rizikos įvairių priemonių, tokių kaip uh, obligacijos ar spekuliatyvios kokios priemonės, mes turime taip pat e, spręsti įgyvendinimo problemas, kad nebūtų vėluojama, taip pat galvoti apie social learning. Dėkoju. Dabar suteiksiu galim, galimybę pasakyti mūsų bendra pranešėjų ponui Novakov. Ponios Grau čia nėra, tad ponė Novakov, jūs prašom. Dėkoju, pirmininkė. Labai dėkoju Jums už Jūsų pastangas ir ponui Fombresko už pristatymą. Turiu kelis konkrečius klausimus. Man nebuvo aišku e, tie, e, ko, iš tų skaičių, kokios kainos yra dabartinės ir e, nuolatinės, ar kurios kainos bus taikomos nuo programavimo laikotarpio pradžios. Antra, kiek komisija nori prisidėti ir bendradarbiauti, kad paspartintų šio pasiūlymo prieimimo E, prieimimą. E, turint omenyje vienerius metus, e, turime tam padaryti. Praėjusį kartą mums prireikė beveik trijų metų. Ar galėtumėt mums duoti daugiau informacijos apie e, nedidelių projektų fondą, kas slypi už šios iniciatyvos ir kaip jis bus reglamentuotas ir kokių rezultatų tikitės. Ir galiausiai Ar Jūs manote, kad e, sanglaudos fondo indėlis į Connecting Europe e, priemonę, e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, kuri, kuria skirta apie 30 milijardų, bus pakankama, kad galima būtų palaikyti visus reikalavimus atitinkančius naudos gavėjus šiame fonde per ateinantį finansinį laikotarpį. Ačiū. Ačiū. Tai buvo reikia klausimai dėl pirmojo pristatymo dėl bendrųjų nuostatų reglamento. Prašom dabar toliau. Galite atsakyti. Ačiū. E, dėkuoju už visus klausimus. Jie tikrai labai svarbus ir tikiuosi, kad nenuvilsiu jūsų savo atsakymais. Turbūt pradėsiu nuo pradžios Pono Fanisteroj, visiškai pritariu. Būtent e, tai ir bandėme užtikrinti, palikti geruosius elementus ir kartu užtikrinti e, stabilumą. Kad e, nebūtų tokių nestabilių sąlygų, kad būtų laikomas elgesio kodekso, kaip minėjome kartu vis dėlto norėjome iš tikrųjų užtikrinti supaprastinimą. Mes, um, kai rengėme savo teisėkuros pasiūlymą, Girdėjome dažniausiai, kad dauguma naudos uh, gavėjų ir programų valdytojų skundėsi būtent dėl programų sudėtingumo ir sakė, kad reikia supaprastinti. Taigi mes uh, specialiai reguliuojame tik tai tai, ką mūsų nuomonė būtina reglamentuoti, e, neatsižvelgime visus įmanomus scenarius, kas galėtų nutikti ir taip toliau. Taigi, atsižvelgiant į tokias aplinkybės, Manau, kartu tuo atsakau ir į pono Novakov klausimą, ar iš tikrųjų reikėtų grįžti prie reglamentų dalių, kurios nepasikeitė. Galbūt e, geriau būtų tada tiesiog, ir aš tikiuosi, kad taryba taip pat elgsis, kad e, galime susitarti, jog e, tai būtų tinkamiausias būdas dirbti toliau ir taip pavyktų kuo greičiau užbaigti šias diskusijas, nes kuo ilgiau lauksime, tuo sunkiau programų valdytojams bus dirbti, nes jiems reikia teisinio saugumo. Mm, jau galite įsivaizduoti, kaip atsakysiu į pono Novakov klausimą. Mes turime kuo sparčiau bendradarbiauti, kad patvirtintume šį pasiūlymą. Dar dėl pono Fanisteroj. Uh, Tuomet dar nebuvo jokių dėrybų dėl rodiklių, jų svorio ir taip toliau. Nežinau kaip dabar, bet iki šiol iš jūsų skundų iš valstybių narių supratau, kad vis dėlto jos neturėjo tiek įtakos, kiek tikėtųsi ir nebuvo patenkintos tais rezultatais, kuriuos pasiūlė komisija. Bet vis dėlto jau minėjau kai kurius rodiklius dėl klimato, dėl migracijos ir mes būtent e, taip norime dirbti pagal politiką, atkreipti dėmesį į šias sritis ir manau, kad turėtume padėti ypač tiems regionams ir valstybėms rėms, kurios vis dar deda daug pastangų šiuose sritise. Ir manau, kad būtų visai pagrysta numatyti kelis uh, papildomus rodiklius, kad atsižvelgtume šiuos poreikius. Tas pats pasakytina ir apie tas apsaugos priemonės, kad niekas negali panaudoti daugiau nei 24 procentus. Žinoma, tai tiesiog atsitiktinai pasirinktas skaičius, galėtų būti ir kitoks skaičius, kalbant apie apsaugos priemonių taikymą, bet Mes e, vadovavomės tokią logiką, kad norėtume tiesiog e, sumažinti galimus nuostolius, jeigu kas nors e, vyktų ne taip, kaip numatyta. Pone Preso, kaip es investuoja darbą. Na, iš pat pradžių, kai Nu, nu, nusprendėme, kad e, valstybės narės regionai turi priimti sprendimus, ką daryti. Ir yra pasidalėjamojo valdymo finansinių priemonių, tai yra vietos arba regionės priemonės. Jos gali pasitelkti e, tas priemonės, bet jeigu nori um, su S bendradarbiauti, turi iš karto apie tai pranešti ir turi būti užmesgami partnerystės ryšiai, kad būtų galima pasiekti tų politikos tikslų. E, kodėl? Todėl, kad, kaip jau minėjau anksčiau, norima laikytis valstybės pagalbos taisyklių, Mm, taip pat norima veiksmingiau valdyti šiuos fondus, tai taip pat pasakytina ypač apie tuos fondus regionus, kuriems dar kyla administracinių pajėgumų problemų šioje srityje. Na ir žinoma, mes norime taip užtikrinti, kad būtų galima gauti naudos, naudos iš ES kreditų reitingo. Tai taip pat gali būti naudinga valstybėms narėms, bet žinoma, niekas neprivalo to daryti, tai yra galimybė uh, siekiant įgyvendinti tikslus, bet žinoma, niekas nieko neverčia naudotis konkrečiomis priemonėmis. Mes be kita ko bandėme užtikrinti didesnį lankstumą, kad būtų galima perskirstyti lėšas. Ta, ta riba yra 3 procentai, tiek bus galima perkelti kai pagal kitas kryptis tai gali būti arba gali siekti 50 procentų, įvairiai yra, tad norime užtikrinti tokį didesnį lankstumą ir žinoma taip pat yra kitų teisės aktų nuostatų e, šiuo klausimu. Dėl ponios Westfal pastambos dėl miestų plėtros. Norėčiau um, prie to grįžti, kai pristatysiu e RPF reglamentą. Mes šiek tiek e, padidinome paskirstomų lėšų sumą e, šioje srityje e, ir e, jis skiriama būtent miestams. Kalbant apie bendrą finansavimą, šį klausimą kėlė daugelis jūsų. Vėlgi, nėra jokių mokslinių skaičiavimų čia. Manome, kad yra du svarbus elementai. Visų pirma, quid pro quo. Mes niekaip nebeapibrėžiame papildomumo, jau nebekalbame ir apie PVM tinkamumą finansuoti, tad e, iš dalies taip pasitraukėme šiek tiek iš šono, bet kita vertus, e, e, kadangi minime, kad tikriausiai PVM bus finansuojamas, kad nebėra nuostatų E, dėl pajamų generavimo reikia taikyti quid pro quo e, principą ir jis yra taikytinas e, bendrafinansavimo klausimu. Mums atrodo, kad tai gana logiška. Faktiškai dabar jau grįžtame prie bendro finansavimo lygių, buvo, kurie buvo iki krizės. E, tuomet 75 procentai buvo bendro finansavimo lygis ir PVM nebūtinai buvo finansuojamas, taigi pagalvojame, kad 2021 metais galėsime logiškai grįžti prie panašios e, situacijos. Bet e, jeigu ir bus keičiami bendra finansavimo lygiai, jie gali būti keičiami tik vieną kryptimį, jie gali būti tik didinami. Tad uh, būtų naudinga panaudoti ES priemonės, kad būtų mažiau mokama į savo kišenės. Dar žiūrėsime, kaip čia susiklostis. Toliau um, dėl vietos plėtros čia niekas nesikeičia. Dėl pažangios specializacijos, na, faktiškai tai patenka į pirmąjį politikos tikslą ir čia, man atrodo, esminis pakeitimas yra vienas padarytas pagal pažangios specializacijos strategijas susijusias su pirmuoju politikos tikslu, naudos gavėjai galės naudoti regioninį fondą įgūdžiams palaikyti švietimo ir mokymo srityje. Tai Nes um, manome, kad labai svarbu, investuojant į inovacijas, uh, turėti ir kvalifikuotą darbo jėgą. Taigi reikės laikytis ir uh, RPF, ir uh, SF um, nuostatų vietos lygmenių, nes ne visada būtinai pavyksta iš vieno fondo viską finansuoti. Taigi pagal pirmąjį politikos um, tikslą ketinama remti pažangę specializaciją ir taip padengti tas išlaidas, kurios paprastai dengiamos iš LSF lėšų. Toliau pono Olbrecht klausimai dėl fondų skaičiaus, dėl lėšų. Paprastai kalbu apie sanglaudos politikos tris fondus - socialinės sanglaudos ir regioninės plėtros fondus bet e, tie fondai atsako už e, įvairius e, sanglaudos politikos aspektus ir lėšos paskirstomos ne pagal vieną metodą. Taikomi keturi skirtingi metodai, atliekami keturi skirtingi skaičiavimai, kaip turi būti paskirstomos lėšos, taigi tai gana sudėtingas klausimas. Kodėl sumažintas sanglaudos fondas? Vėlgi, mes nieko nenorėjome nubausti. Uh, laikėmės tokio požiūrio. Sanklaudos fondas buvo padidintas dirbtinai toms valstybėms narėms, kurios prisijungė prie ES 2004 m. gegužės 1 dieną ir vėliau. Kodėl buvo tas vokas padidintas? Todėl, kad pagalvojame, kad reikia um, didesnių investicijų į svarbesnės rytis, tokias kaip aplinkos apsauga, transportas. Dabar jau kalbant apie naujosios kartos programas, po 2023 metų, tai jau bus beveik 20 metų, kai aktyviai finansuojama infrastruktūra. Ir e, žinoma, e, ir toliau bus investuojama infrastruktūra, bet manome, kad e, Ateityje daugiau pinigų reikės skirti inovacijoms, švietimui, su klimatu susijusiems klausimams, efektyviam energijos vartojimui ir taip toliau. Taigi, tai nebesusijęs su sanglaudos fondu ir mes nusprendėme, kad e, dirbtinai nebedidinsime sanglaudos fondų, tiesiog perskirstysime tas lėšas į regionės e, lėšas ir uh, socialinį fondą, tai yra tas pats vokas, tiesiog jame tam tikros lėšos yra paskirstomos kitaip. Jau e, kalbėjau apie tai, kaip mūsų nuomonė turėtų veikti InvestEU e, priemonė. Mes e, kalbėjome ir apie nacionalinį ir bendrą finansavimą. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos stabilizavimo mechanizmo. Nežinau, kada jis bus parlamente nagrinėjimas, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad komisijos pasiūlymas yra toks. Jeigu valstybė narė patiria ekonominių ar finansinių sunkumų, tuomet um, parama iš es uh, pirmiausia uh, bus skiriama bendram uh, sanglautos politikos finansavimui. Tai, manau, yra labai svarbi žinia. E, kitas dalykas bus nacionalinės investicijos tose srityse, e, kurios patenka į sanglaudos politiką. Taigi, e, aišku, kas sutelkiamas dėmesys. Būtent e, šie dalykai bus remiami pirmiausia. Tai yra dalykai, kurie yra susijęs su mūsų programomis ir e, tikiuosi, kad taip e, bent šiek tiek galiu sklaidyti baimę dėl didelio bendro nacionalinio finansavimo lygio, ypač viešų lėšų deficito atveju. Taip pat daugelis klausė dėl kaimo plėtros fondo, kodėl jis nebeitraukiamas Daugeliu tai rūpi. Man atrodo, kad e, pagal bendrą žemės ūkio politiką bus e, vykdomos gana esminės reformos ir daug kas bus e, keičiama, norint pasiekti tikslų. Ir galbūt ir ten bus tengiamasi pernelik visko nereglamentuoti. Tad pagalvojome, kad jeigu tos reformos e, dalis, ir aš kalbu apie kaimo plėtros fondą, jeigu dėl tam tikrų reformos dalių bus daromasi ir taryboje, ir parlamente, nesižvelgiant į tam tikrus aspektus, bus sunku užtikrinti nuoseklę reformą, nes galiausiai bus sukurtos skirtingos taisyklės pagal įvairias temas ir pagalvojame, kad vis dėlto mm, kaimo plėtros fondas yra labai svarbus e, BŽP reformos dalis, tad e, reikėtų jį ten ir palikti. Mm, jau beveik e, viską pasakiau. Komisija iš tų 373 e, milijardų, 100 milijardų skiria būtent sanglaudos fondo projektams ir faktiškai bendras sanglūdos fondo biudžetas netgi padidėja. Dar buvo klausimas, kodėl nekalbame apie kovą su diskriminacija. E, dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, nenorėjome šiame reglamente kartoti es taisyklių, kurių bet kuriuo atveju reikia laikytis. Nereikia kartoti to paties e, vėl ir vėl, kaip ir viešųjų pirkimų srityje, akivaizdu, kad būtina laikytis šių taisyklių. Vis dėlto, kalbant apie projektų atrankos kriterijus, čia matote, kad yra daroma nuoroda į tai, kada projektai bus atrenkami ir yra minimas tas kovos su diskriminacijų principas, kad turi būti laikomasi nediskriminavimo principo. Nėra bendro pobūdžio straipsnio prie bendrųjų horizontaliųjų principų. Ten mes tą straipsnį išbraukėme, bet da, toliau, kalbant apie projektų atranką, viską išdėstome konkrečiau, kad nebūtų jokių klausimų. Nelik, nelieka tik bendro pobūdžio nuostatos šią temą. Galiausiai dar Dėl makroekonominių e, sąlygų, ko klausė ponė Damato, e, tos sąlygos vis dar taikomos, e, tik norėjome, kad jos būtų taikomos pagriščiau, kad būtų tinkamai taikoma sąlyga dėl lėšų išmokėjimų suspendavimo. Buvo kalbama apie tai, kad būtų galima visiškai atsisakyti makroekonominės sąlygos. Svarstėme ir tokią galimybę, bet kartu pagalvojome, kad tuomet tektų atsisakyti ir teisinės valstybės principo, o tai jau būtų keista. Reikia palikti tam tikras e, susijusias ekonominės sąlygas, tai vėlgi buvo politinis sprendimas ir tas klausimas buvo nagrinėjamas, atrodo, net ir kolegijos lygmenių. Ir buvo priimtas toks sprendimas. E, atsakysiu ponui Novakov e, Skaičiai, kuriuos šiandien pateikiau, atitinka 2018 metų kainas. Kaip sakiau, norime dirbti kuo skubiau su įvairiais reglamento blokais ir kuo anksčiau užbaigti dėrybas dėl kiekvieno iš jų, ypač dėl tų, kurie yra svarbus programų valdytojams kad būtų užtikrintas teisinis saugumas ir dar dėl kitų dalykų pakalbėsiu, kai pristatysiu Interreg. Ačiū. Dėkuoju už semius atsakymus. Aš manau, atsakymai gal buvo čia e, pati e, sunkiausia dalis. Dabar e, periname prie Europos regioninės plėtros fondas ir sanglaudos fondas. Taip, aš noriu priminti tvarkaraštį. Ir e, klausimai, tik tai norėčiau, kad trumpai kalbėtumėte. Taip, iš tikrųjų, labai trumpai. Aš e, jau aiškinau, kokie yra pagrindiniai politiniai tikslai. Noriu tik tai e, pakomentuoti naujoves. Mes e, savo e, reglamente e, fi, fiksuojame rezultato indi, rodiklius, nes e, yra kai kurie rodikliai susiję su tam tikromis problemomis, tai yra ne atskirų program, programų e, e, rodikliai, E, renkami valstybių lygmenių. Dėl šitų dalykų mums kartai sunku įrodyti papildomą vertę ir sunku šitos dalykus e, paskui suvesti į domenų bazės. Mes norime, kad ateityje programuose būtų kaip įmanoma daugiau bendrų rodiklių, kurie leistų užtikrinti lengvesnį palyginamumą. Antrasis aspektas, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį ir kurį aš minėjau šiek tiek anksčiau, yra toks. Mes norime, e, kad bent jau dalis lėšų būtų skiriama, kritinė masė būtų skiriama Europos e, prioritetams. Ir čia taip pat yra teminio koncentravimo reikalavimas, taip pat e, norime šioje platmėje užtikrinti daugiau lankstumo valstybėms narėms, mes tikrinsime e, nacionaliniu lygmeniu, kaip valstybės narės ir įvairūs e, regionai prisideda prie tų numatytų, e, mes netikrinsime, kaip valstybės narės ir regionai siekia tų europinių tikslų. Tai yra regionų ir valstybių narių reikalas. Čia matote kelias kategorijas valstybių narių pagal jų um, lygį vidurkio atžvilgių. Tad, um, noriu pasakyti, kad uh, yra ir uh, testinumas užtikrinamas ir yra kai kurių naujovių. Turėjau taikymo uh, sritis, kurie veiksmai nepatenka e, į ją, kas gali būti finansuojama ir kas negali būti finansuojama, kad būtų teisinis aiškumas. Šitie dalykai yra patikslinami. Taip pat e, dėl e, miestų plėtros mes norime stiprinti veiksmus šioje srityje norime kelti naujas iniciatyvas šios ryties Europos lygmenių, tai yra gebėjimų kūrimas, komunikacija, politikų plėtojimas ir svarbu yra tai, kad mes keičiame dabartinę praktiką, dėl kurios kyla daug problemų, todėl kad daugelie valstybių narių e, miestai susiduria su e, lėšų administravimo problemomis. Tad e, ateitie bus rengiamas e, arba miestų plėtros strategijos, e, arba a, administravimo e, planai, bet e, miestams, bet kuriuo atveju yra labai svarbios tokios e, strategijos. E, ir e, projektų atrinkimo e, sistemos. Nes e, dabar mes matome, kad dabartinė sistema kelia daug įvairiausių sunkumų. Toliau e, nutolę regionai e, yra specialius specialus finansavimas numatytas e, šitiems e, regionams, atokiausiems ES regionams. Ir e, to būdu tiek būtų. Taip, labai trumpai išdėstėte šitos klausimus. Ponas Vatsulino yra pranešėjas šito klausimu, tačiau kol kas jo nėra salėje. Tad koordinatoriai galbūt pasisakys dabar. Visų pirma, ponas Van Nistelroj. Dėkoju. Iš tikrųjų labai gaila, kad pranešėjo nėra salėje. Na, aš tiesiai sakau, iš tikrųjų, tai dabar mes prarandam brangų laiką. Klausimas, mano klausimas yra susijęs su lankstumo aspektu. Valstybės narės um, net turi pirmą, negali pateikti e, tų, tų regioninių ar kitų planų e, tol, kol dėl jų nėra susitarta. Aš prisimenu, kokius, koks chaosas buvo dėl veiksmų programų Rumunijoje, pavyzdžiui, ir kartais iš tikrųjų dėl to kyla labai dėlis naštos. Viena vertus yra etikos kodeksas, yra centralizacija, e, E, taip pat. Ir, e, tačiau jeigu valstybė, jeigu valstybei nariai tenka daugiau galių, tai einama tuomet centralizavimo link. Galbūt e, čia galėtų būti taikomas tam tikros apsaugos priemonės. Ir kalbant apie partnerystės susitarimą, šioje plotmėje valstybės e, narės turi pakankamai įtakos, jas gali laikytis įvairių požiūrių, taikydamos investicijų priemonės, tačiau dėl tų dalykų taip pat turi būti tariamas, jie turi būti koordinuojami. Aišku, valstybės narės galbūt turės daugiau laisvės, tai gerai, bet galbūt galų gale dėl to teks nusivilti paskui. Taip, tai yra pasidalyta atsakomybė ir pasidalytas e, valdymas, valdysena. Pone Vestval, e, dėkoju, aš norėčiau atsiprašyti dėl konsolinas, e, nes e, buvo labai rimtas susitikimas. Na, pradžioje aš turėčiau pasakyti, kad viena vertus mes labai džiaugiamės tuo, kas jau buvo uh, pažadėta, kad ateityje į regionus irgi bus atsižvelgta ir struktūriniai fondai tam skirti. Viena vertus, kita vertus, e, pasižiūrime į kokios sumos buvo sumažintos, jos tie, sumaž, tie sumažinimai nu, iki 10 procentų yra tikrai labai skausmingi netgi turtingiams regionams, nes ten vyksta daug projektų, kurie turbūt atkris dėl to, kad jų negali negalės įgyvendinti iki galo. Ir aš esu uždavusi klausimą e, dėl miesto. E, dėl, dėl miesto projektų, dėl 85 procentų skirtų e, skaitmeniniai e, pažangiai Europai. Ta, tačiau man rūpi ne tai, kas liks e, mietų plėtrai. Aš prieš dviejus metus buvau e, pranešėję e, šiuo klausimu ir man e, rūpi, kas yra ta nauja miestų iniciatyva. Aš iki šiol nesu to labai supratusi ir e, norėčiau vieną e, dalyką pasakyti kalbant apie pagrindinį reglamentą ir kalbant apie miestų darbo atvarkę. Aš manau, kad turėtume būti labai atsargus dėl kaimo ir miesto vietovių. Jos dviejus metus buvo artimai susijėtos ir E, jos viena be kitos negali e, gyventi, todėl labai svarbu laikyti šito konstrukto ir e, toliau labai atidžiai dirbti ir atitinkamai rinktis projektus. Ačiū. Tomašiš nėra, ponas Miltenburg, gal jūs norėtumėt pasisakyti? Taip, mano klausimas taip pat susijęs su Europos miestų iniciatyva. Skaičiai turėtų būti tekste, bet aš jų nerandu. Uh, koks biudžetas yra siūlomas šitai miesto plėtros iniciatyvai ir kaip e, tas biudžetas bus paskirstomas visose, visoms trims sritims. Tai yra ge, inovaciniai veiksmai, gebėjimų kūrimas ir e, taip pat komunikacija ir, e, ir žinios. Tad kaip tai bus e, daroma ir. E, šiame kontekste aš manau, kad inovacijų veiksmai turi būti tesiami ir laikotarpį po 20 metų. Ponas Mišel. Pane Mišel. Now. Labai ačiū. Aš trumpai norėčiau apžvelgti mes e, labai atidžiai ap, e, išsamei aptarėme pirmą mūsų darbo tvarkės klausimą. Aš matau komisijos e, pastangas supaprastinti teisės aktą, ypač kai kalbame apie būtent komisijos funkcijas. Mano panašus klausimas kaip pon, pa, ponos Misteroj. Kaip komisija gali padaryti išvadą, kad per stipresnį centralizavimą sustiprinamas bus ir regionų vaidmuo. Kuo remiantis tai nusprendžiate, nes man atrodo, kad e, turi būti atvirkščiai ir man atrodo, kad, regionų, e, kad, kad turėtume pasitarti su regionų komitetu ir kitais regionų atstovais. Ačiū. Dėkuoju. Pone Vana nėra. Ponas Ropė gal norėtų pasakyti. Briefly, please. E, ačiū pirmininkė. Keletą minčių iš tikrųjų, manau, labai svarbu dabar surasti na, tinkamus kompromisus, kad paskui nereiktų e, taisyti šitų programų. Tai e, mane jaudina du dalykai. Vienas dalykas supaprastinimo klausimas. Tai yra labai <clears throat> populiarus klausimas, populiari tema visose programuose bet tai jau e, e, pastebimas toks, e, tokia tendencija, kad priemus atskirus sprendimus Europos lygių supaprastinime, valstybės narės turėdamas teises įveda savo įvairių saugiklių. Ir natūroje gaunasi nepaprastesnė programa, o netgi daugiau biurokratizuota. Tai aš norėjau paklausti komisijos, kokius numatot saugiklius E, kad valstybės narės neįvedinėtų per daug įvairių reikalavimų ir neapsunkintų tų procesų, kuriuos galima greičiau vykdyti. Antras klausimas noriu paklausti dėl lėšų panaudojimo valstybei narėje. E, kaip žinia, e, ne tik tai yra didžiuliai skirtumai tarp ES šalių, bet ir didžiuliai yra skirtumai šalių viduje. Pavyzdžiui, Lietuvos atveju tarp sostinės regiono ir kitos dalies Lietuvos skirtumas yra beveik trys kartai. Tai aš turiu menį pagal bendrą vidaus produktą. Tai ar neplanuojama, e, sakykime, lėšų panaudojimas ateityje, kad būtų ne, sakykime, visos šalies mastu, bet pagal vietovės, kurios gyvena sunkiau ir kurios gyvena geriau, nes priešingų atveju na, sakykime, investavus vėl e, didelius pinigus tose vietovėse, kurios turtingesnės, tai e, na, e, bendras rezultatas valstybėje nariai padidėja, o, sakykime, šalies viduje problemos, kurios buvo, taip ir pasiliko. Ir trečias klausimas, e, kodėl yra toks apsisprendimas, kad būtent e, perinamo laikotarpio šalims iš karto yra mažinama ir iš karto didėja labai daug e, kofinansavimas. Ar negalima būtų surasti e, na, kažkokio tai mechanizmo, kad tas e, mažinimas būtų na, palaipsniui, e, e būtent bent jau e, kofinansavimas būtų per penketą metų, per trejetą metų, reiškia, pasiektų tą lygį. Nes priešingų atveju atsiduria taip, kad pasiekus e, perinamą laikotarpį, e, na, iš tikrųjų mes ateinam prie tos problemos, kad sustoja investicijos ir e, procesai sustoja ir tos, tos teritorijos pradeda merdėti. Ačiū. Thank you very much. Ms. D'Amato, briefly, please. Grazie, Presidente. Pone Grapati. Pone D'Amato, dėkoju. Uh, taip, jau e, sakėme prieš tai vykusiuose diskusijose, jog e, e mums reikia investicijoms e, e, nuseklios strategijos, nes tai užtikrina papildomą vertę. E, ko, tačiau e, mes konstatuojame, kad daug investicijų vis dėlto daroma išsivyščiusiuose regionuose. E, komisija turėtų kreipti daugiau dėmesio mažiau įsivyščiusiems e, regionams. Toliau, e, dėl miestų e, plėtros ir atitinkamų veiksmų finansavimo mes labai atidžiai stebime šitos iniciatyvos vyksmą, tačiau norime paklausti, kokia sinergija bus užtikrinama tarp šios priemonės ir uh, socialinio fondo. Mes e, taip pat e, konstatuojame, kad, e, kad 14-20 metams susitarimas dėl partnerystės taip pat yra koreguojamas ir čia kai kurie dalykai keičiasi. Mes a, a, susidarėme su įvairiomis a, gamtos nelaimėmis, katastrofomis. Tai čia taip pat a, iškyla daug įvairių aspektų, dėl kurių reikia e, dėrėtis. Taip pat e, omnibus e, reglamentas. Matome, kad e, dabar e, programuose yra taip pat e, daug kas keičiama. Tie 5 procentai, kurie buvo minėti. Dėl to taip pat kyla daug klausimų. Horizonto, horizontas taip pat buvo minimas ir atitinkamos iniciatyvos. Mes gana kritiškai esame nusiteikę komisijos atžvilgių dėl finansinės, dėl finansinės rizikos e, problemų sprendimo tie 5 procentai, kurie yra atimami iš sanglaudos politikos, mums kelia labai didelį susirūpinimą. Dėkoju. E, dar du klausimai e, liko. Du kolegos nori dar pateikti klausimą. Ponas Buštinaro visų pirma. E, dėkoju. Iš tikrųjų, kuomet tiek daug yra programų, tai sunku trumpai kalbėti. Aš noriu pakalbėti apie sanglaudos fondą. Sanglaudos fondą E, fondas dabar patenka į tą patį e, reglamentą kaip ir, e, ir kiti fondai. Dabar Sanglaudos fondas ir regioninės plėtros fondas yra kartu. Ponas Olbrichtai komentavo, tačiau, kalbant apie Sanglaudos fondą, kai kurie dalykai mums kelia nerimą. Nes mes matome, kad 45 procentais sumažėja sanglaudos fondas kai kurioms valstybėms ir tai yra daug. Komisija e, taip pat e, e kalba apie 10 milijardų eurų Europos e, e, infrastruktūros priemoniai, tačiau dabar mes girdime apie 11,1, tad reikėtų patikslinimo, kiek iš tikrųjų ir kodėl tai daroma. Paskutiniai kartą mes kalbėjome apie Europos infrastruktūros priemonės finansavimą, sanglaudos e, fondo lėšomis buvo minimas e, trijų metų laikotarpis, man atrodo, jis yra išlaikytas, tačiau nacionalinis, e, nacionaliniam paketui dabar tenka tik tai 70 procentų tų infrastruktūrų priemonės. Tad trys E, metai, nacionalinis paketas, tačiau e, reikėtų čia išbraukti tą nuostatą dėl 70 e, procentų. Ir kiti aspektai, kalbant apie energijos taupimą ir atsinaujinančios energijos, atsinaujinančios energijos šaltinius, tai šitie dalykai yra neminimi čia, kogeneracija yra neminima, nes šitie dalykai turėtų būti minimi, todėl kad čia kalba sukasi apie tvarumą ir apie energijos taupimą e, būsto sektoriuje. Ir dar trys kiti aspektai, dėl kurių kyla susirūpinimo kofinansavimo ko dalies didinimas valstybėms narėms 85 buvo, dabar siūloma 70 procentų. Tai iš tikrųjų yra e, labai daug, nes e, kai kurie regionai neturi kofinansavimo e, gebėjimų ir e, tuo būdu mažės jų prieiga prie ES finansavimo 70 procentų, tad e, tai kelia susirūpinimą. Toliau makroekonominės e, sąlygos. Parlamentas priešinosi šitiems e, pasiūlymams ir 3 plus 1 taisyklė, atsiprašau, n plus 3 vietoj n plus 2 taisyklės Čia kalba sukosi ne apie tuos, kas tuo pasinaudoja daugiau ar, ir tuos, kas pasinaudoja mažiau šitais dalykais. Mes turime čia galvoti apie platesnį kontekstą. Mes turime žiūrėti, ar tie pasiūlymai yra praktiškai įgyvendinami. Komisija sako, mes turime parengti e, sąlygas ir susitarti. E, susitarti dėl e, dėl DFP ir tuo pat metu parengti tuos reglamentus, kad šitie dalykai būtų konkrečiai gyvendinami. Tačiau turint omenyje, kokie pasiūlymai yra pateikti, nes e, sanglaudos finansavimas mažinimas, yra kūriamos kai kurios naujos kliūtis, e, tai vargu ar Europos e, parlamentas balsuos už visą tai. Na, aišku, kitos kadencijos parlamentas galbūt dirbs šitais klausimais. Dėkoju. Mes diskusijos šiandien nepradėsime iš naujo e, ir apie, e, nediskutuosim apie e, parlamento darbo tvarkaraštį iki rinkimų čia ir, ir po jų čia yra e, kiti klausimai. Mes dabar turime konkretų komisijos pasiūlymą ir turime diskutuoti tik tai tais klausimais ir turime toliau teikti klausimus komisijai, nes dabar galime išklausyti atsakymus į juos. Čia pona Maletič, tik labai trumpai. Jeigu norime spėti išnagrinėti ir kitus klausimus. Taip, aš turiu daug klausimų, tačiau aš. E, pateiksiu dabar tik tai, tik tai vieną. E, tai susijęs su bendrų nuostatų reglamentu. Regioninės plėtros fondas ir sangaldos e, fondas e, regionės plėtros fonde aš nerandu vietinių veiksmų grupės e, dalykų. Aš e, norėčiau paklausti komisijos, kokios čia koncepcijos yra laikomasi, e, kuomet mes kalbame apie vietinės plėtros strategijas ir integruotas teritorinės strategijas, tai e, man atrodo, kad mes turėtume čia eiti toliau. E, mes turėtume netraktuoti tų e, strategijų kaip vadinamųjų smart specializacijos tipo strategijų. Aš Norėčiau e, pakomentuoti specialiasias priemonės miesto plėtros srityje. Čia yra trys rytis, kaip buvo e, paminėta. Ir aš, e, jeigu aš teisingai suprantu, čia kalba sukasi ir ap, apie inovacijų veiksmus. Valstybės e, narės e, turės priimti sprendimus e, šitais klausimais, tačiau e, čia galbūt bus ir, ir partnerystės susitarimai, e, tačiau tekste šitie dalykai nebūtinai atsispindi, galbūt jūs galėtumėt konkrečiau pakomentuoti tai. Ponas Van Breska, žodis jums atsakymams. Ačiū už klausimus. Aš e, dabar pradėsiu nuo atsakymo į pono Fintal, Fintalburg atsakymą. Klausimą. E, manau, kad e, svarbu. Kalbant dėl valstybės pagalbos, tai bus peržiūrėta, peržiūrėta tai vadinamas bendrasis e, išlygų reglamentas. Ir e, žinome, kad e, e, tų meistriškumo projektų tikslas, kuriuos finansuosime mes, tai yra lygiai taip pat traktuoti juos, kaip kad būtų finansuojama iš horizonto. Nes mes kalbame, mūsų reglamentas yra susijęs su valstybės pagalba. Tad labai svarbu, kad tie projektai gautų vienodą lėšą pinigų, jeigu jos gaus iš Europos komisijos. Mūsų reglamente tai reiškia, kad nėra automatiškumo Ir e, kiekviena valdžios institucija e, turi e, galimybę nuspręsti, ar jie finansuos tokį projektą ar ne. ir projekto vystytojas gali eiti į e, valdančią instituciją ir kalbėti apie tai. Ir bus paklausta, ar tikrai, ar manote, kad tai atitinka jūsų programą, jeigu tai atitinka programų, programą, tada galima bus tai, būti, tai finansuoti, ne, ne organizuojant jokio papildomo konkurso, tai yra valdančio institucija, kuri priėmė tokį sprendimą ir tai turi, nebūti, ne, nereikės specialiai atitikti e, spec, e, valstybės pagalbos taisyklių, nes tai bus specifinis projektas. Taip pat e, iškėlėte klausimą dėl Europos semestro. Yra sąsajų su Europos semestru ir lėšomis, ir fondais. Ir e, komisijoje vis dar diskutuojama apie tai, kaip e, reikia įgyvendinti šitas sąsajas. Nes kaip pasižiūri į kantriai pritaikytas rekomendacijas, tai jos yra pritaikytos kantriai šaliai, o ne regionui. Tai mes turime apsitarti su kolegomis, kaip mes galėsime pakeisti kitų metų Europos semestrą, kad galėtume užtikrinti, kad ir šalies ataskaitoje ir, ir tiek rekomendacijose pritaikyto, pritaikytose šaliai būtų rekomendacijos dėl ES investicijų, nacionalinių investicijų, tačiau taip pat kad e, tai turėtų regioninę dimenciją. Be abejo, tai nėra lengva, nes mes turėsime semestrą pakoreguoti. Tačiau dabar mes e, diskutuojame ir mes rengiame e, pasiūlymą taryboje ir parlamente, kad pasižiūrėtume, kaip tai gali būti padaryta pra, įgyventa praktikoje. Tačiau daugiau nei tai pasakyti aš negaliu, nes vis dar apie tai yra diskutuojama. Dėl kaino, kaimo iniciatyvos, ką jį apima. Visų pirma, 2018 13 metais yra skirta 500 milijonų eurų, man atrodo, pirmas ar antras straipsnis. Taigi, jeigu mes 500 milijonų eurų atidėsime, e, e, prie E, miesto inovatinių veiksmų ir kitų iniciatyvų ir mes viską sudėsime į vieną iniciatyvą ir tai e, skatins e, miestų darbo tvarkę, tai būtų puiku, tačiau tai nieko nepakeis, kas, kas numatyta programuose miestų plėtros rytyje. Dabar, kalbant apie poną Fanisteroj, jūsų, jūsų klausimo, ar mes dabar atliekame recentralizaciją, nemanau. E, visos nuostatos vis dar egzistuoja dėl partnerystės ir daug, e, daugies luoksnės valdysenos ir elgesio kodekso ir e, taip pat stiprinamas stebėsenos komiteto vaidmuo. Tad kyla klausimas, kągi komisija darys, jeigu jai nereikės pat daugiau tvirtinti jokių didelių projektų. Mintis yra tokia, kad komisija e, turi atlikti daug stipresnį vaidmenį stebėsenos komitete. E, ir valdymo valdžios institucija galėtų pateikti projektų atrankos kriterijus, jeigu to paprašys komisija ir mes galėtume tai analizuoti prieš atrenkat e, projektus. Tad mes norime e, būti e, tiesmukiškesni, tačiau nepatvirtindami atskirus projektus, o atlikdami svarbesnį vaidmenį dėl projekto atrankos kriterijų. Taigi, aš manau, kad nėra jokios rizikos, rizikos kad e, dalykai bus recentralizuoti, nes partneriai e, turi būti įtraukti visuose e, programos stebėsenos etapuose. Dėl miesto plėtros reikia padaryti pasirinkimą Mes e, jau turime temos koncentracijos e, reikalavimus dėl inovacijų, dėl CO2 nebuvimo, dėl aplinkos. Dabar 6 procentai miestų plėtrai. Kyla klausimas, kiek toli nori eiti, nes yra kitų poreikių, kuriuos reikės finansuoti ir galbūt norės, norėtumėt bent kažkokį lankstumą užtikrinti programų vadovams. Uh, ir jie spręs galbūt ir kitus klausimus, kokie jie bebūtų, ar socialinio pobūdžio, ar tai būstas bebūtų. E, tačiau mes manome, kad e, su kad 6 procentai miestų plėtros, e, tas pasiūlymas sudaro tinkamą pusiausvirą. Tad galbūt čia dabar man reiktų grįžti prie pono Mustinarus pastabos mes e, užsimame ir būsto klausimų. Kalbėdami apie ERD fondą, mes e, finansuosime būstą ypač marginalizuotose grupėse, kaip numato ketvirtas politikos tikslas. E, toliau kitas klausimas dėl perkelimo. Kas yra 10 milijonų ir 10, 1 milijonas um, Connecting Europe uh, skirta, o uh, E, kitos sumos bus skirtos būsto projektams 10 milijonų dabartiniam kainom. E, toliau dėl sanglaudos fondo e, reikia pasirinkti labai paprasta. Arba gali pasakyti, kad mus domina inovacijos, švietimas, įgūdžiai ir taip toliau ir būtent tą norime pabrėžti. Reikia kažkur rasti pinigų. Ir mes manėme, kad mes uh, turime atstatyti sanglaudos fondą iki ankstesnio normalaus savo dydžio, uh, kai buvo skirta Graikijai, Portugalijai 10-12 procentų, ne 33 procentai kaip yra naujose valstybėse narėse, nes manome, kad ir ten yra poreikių. Tačiau jeigu uh, jūs manote, uh, Na, pasižiūrėkime, ko reikia. Reikia investicijų į infrastruktūrą, į transportą ir aplinką. Ir e, tada gali e, tekti tiesiog išpūsti sanglaudos fondą, e, tačiau vienu metu padaryti ir to, ir to negalima, nes tikrai galima nepaliaujamai dalinti tą piragą. Toks buvo mūsų pasiūlymas, tačiau be abejo mes galime tai aptarti. Tai, kad sanglaudos fondas mažėja, nereiškia, kad mažėja asignavimas atskirai valstybei nariai. Tai yra vidinis perskirstimas tarp RDF, e, SF, SF ir Sanglaudos fondo. Ir e, jeigu, e, jeigu norite daugiau vaidmenų ir mažiau įgūdžių, mažiau inovacijų, mažiau švietimo, tai tada mums reikės grįžti prie dabartinio status quo. Pone Rope, jūs minėjote biurokratiją, ar mes galime ją sumažinti? Ne, dėja, tai neįmanoma, E, mes galime tik tais prašyti valstybių narių nekurti papildomų taisyklių e, virš mūsų taisyklių ir kartais mums susidaro įspūdis, kad e, daugelis administracijų valstybėse narėse yra labai konservatyvios ir daugelis jų atsisako naudoti supaprastintas priemonės. Tad tikė, tikiuosi, kad mums pavyks žengti žingsnį į priekį šią linkmę. Ir dar, kodėl man atrodo, ponia Malėteč uždavė šitą klausimą, kodėl mums atrodo, e, Kodėl e, vietinės plėtros nuostatos yra e, bendrame reglamente, o ne kitur? E, todėl kad jos yra taikomos ir socialiniam fondui, ir jūrų fondui, ir regioninės plėtros fondui, netgi kaimo plėtros fondui, nes e, e, kaimo plėtros fonde yra nuoroda į CPR reglamentą. Ir mes bendrųjų nuostatų reglamente sudėjome viską esame. Tai yra atvira, atviras reglamentas visiems fondams. Ir todėl mes to neįtraukėme į ERDF reglamentą, bet į bendrųjų nuostatų reglamentą. Labai ačiū. Dėkuoju, ponia Vanisteron. Aš turiu vieną klausimą. Aš kalbėjau ne apie piragą. Jūs sakėte, piragas mažesnis ir taip toliau. Tačiau kodėl ta pati pirago dalis yra e, duodama e, CEF jeigu yra sanglaudos fondas. Suma yra tokia pati, kaip buvo per ankstesnį laikotarpį. Na, manau, kad e, klaida buvo paminėti piragą, taip? Bet kokiu atveju pasistengit naudoti kitus pavyzdžius. Ne, negaliu jums dabar pasakyti gero atsakymo. Taip, tiesa. Mes turime dabar lygiai tokią pačią sumą, kaip mes esame numetę 14-20 e, laikotarpį, tačiau jeigu pažiūrėsi 10 e, milijonų 11 metų e, kainomis. Tai yra daug daugiau nei e, daugiau, didesnė suma 18 metų kainomis. Ir taip, e, e, pasižiūrėjus realistiškai, dabar atrodo tikrai mažesnė suma, tačiau labai daug buvo diskutuojama apie šitą perkelimo klausimą ir kokio, kokio dydžio ta suma turėtų būti. Aš nerandu jokio gero paaiškinimo tam. Tačiau bendrai paėmus Aš manau, kad reikia perbalansu, gerai, perbalansuoti komis, gerai perbalansuotas komisijos biudžetas, perinant prie kitų prioritetų. Labai ačiū. Noriu užduoti vieną klausimą. Matau salėje tris koordinatorius. Kaip manote, ar galime mes savo posėdį atidėti į popietę, nes turime dar du teisėkuros pasiūlymus šiam rytui ir juos galime aptarti iki 12.30. Ar koordinatoriams tinka, ponia Van Misteroj? Jūs sakote, kad koordinatorių posėdis bus atdėtas, taip? Kada tai vyktų? Penktą valandą. Sutinku. Pone Fanisteron, pone Tamašič. Puiku. Taigi dabar galime tęsti mūsų diskusiją, nes e, mums tai yra labai svarbu. Pone Pambreska. Kitas pasiūlymas - Interreg. E, žodį jums suteikėme. Aš dar kartą labai trumpai dėl Interreg norėčiau pakalbėti. Manau, kad e, tai sritis, kur mes e, pasiūlėme tikrai labai rimtus pokyčius palyginus su dabartiniu laikotarpiu. Pirmiausia, norėčiau Jums priminti tai, ką aš jau minėjau anksčiau. Visos programos E, turės galimybę, ir aš kalbu apie pagrindinės programas, tai yra turės galimybę skatinti bendradarbiavimo veiklą tarp regionų ir valstybių narių. Tai yra ne tik interreg bruožas, bet ir įprastinių pagrindinių programų bruožas. Aš norėčiau pabrėžti kelis dalykus, kuriuos e, matote, kurie buvo pažymėti naujai. Į kitus aš nesigilinsiu. Pirmas dalykas, kurį mes pakeitėme ir aš jį jau minėjau anksčiau, tai kad mes kartu sutelkėme tas e, teisinės nuostatas, kurios e, apima bendradarbiavimą ir už ES ribų. Ir visą tai mes dabar rasime mūsų e, ETC reglamente. Ir tai supaprastina ir skatina E, suintensyvina ir supap, skatina supaprastinimą. Valstybės narės ir trečiosios valstybės bei partnerės dabar e, tampa lygios, tai yra jos turės tas pačias balsavimo teises, galės kartu atrinkti e, projektus ir spręsti dėl programų turinio. Tai nereiškia, kad su valstybėmis narėmis elgiamasi palankiau nei su jų partnerėmis visos lygios. Taip pat dabar mes įtraukėme į jūrų bendradarbiavimą, aš čia kalbu apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą, mes įtraukėme šią dalį į tarpvalstybinį bendradarbiavimą, tai yra jūrų basinams skirtas bendradarbiavimas, nes mes manėme, kad tai pirmiausia padidins finansavimą jūrų baseinui, jūrų baseino strategijoms. Ir tuo pačiu metu tai padės e, užtikrinti dvišalių tarp valstybinių projektų testinumą. Ir todėl e, jie daugiau nebebus e, dalis CPC, tai yra tarp valstybinio bendradarbiavimo tendencijos dalis. Tai buvo toks strateginis sprendimas ir e, mes tokiu būdu padarysime didesnį poveikį, kai visi regionai bendradarbiaus. Taip pat dabar turime naują specifinį komponentą dėl bendradarbiavimo atokiuose regionuose. Ir mes siekime organizuoti bendradarbiavimą geriau, suteikti daugiau lankstumo. Ir taip pat mes turime naują priemonę tarp regioninės inovacijų investicijas. Ką mes čia norėtume padaryti, tai yra norėtume paremti investicijas, bandomosius projektus ir bandomosius, parodomosius projektus e, regionuose, kuriuose yra pažangių specializacijos strategijų, tuose pačiuose prioritetinėse srityse. Tad mes palaikytume regionus dirbančius ES ir e, toje pačioje Europos e, vertės grandinėje. Ir mes turėtume padėti joms užtikrinti konsultacijas ir taip mes galėtume e, skatinti pažangę specializaciją visoje Europoje. Ir aš manau, kad šitą naują mm, priemonę turės e, valdyti komisija. Ir netrukus perėsiu prie savo e, paskutinio pranešimo. Dabar noriu paminėti politikos tikslus Aš jau kalbėjau apie politikos tikslus regioninės plėtros fonde ir tai yra e, taikoma ir Interreg fondui. Tačiau e, yra trys svarbus dalykai. Pirmiausia, reikia kalbėti e, apie e, galimybę kad RDF sumokės už tai, ką paprastai daro ESF. E, po to mes turime užtikrinti e, Mm, e, e, susitaikymo procesą Airijoje yra specifinė nuostata dėl e, taikos užtikrinimo po breksito. Taip pat mes turime du papildomus politinius tikslus, kurie yra tik susijęs su Interreg. Jūs prisimenate, kad prieš e, kažkurį laiką komisija pateikė komunikaciją dėl e, sien, e, kliučių pasienyje. Ir turint šitą specifinį politikos tikslą, mes čia palaikome tarp valstybinius regionus spręsti šios kliūtis sienų, pasienyje. Kitas svarbus klausimas susijęs su saugumu ir tai susiję su sienų valdymu ir sienos skirtimu, migracijos valdymu ir panašiai. Taigi tai yra specifiniai politikos tikslai. Kalbant apie pagrindinės problemas, mes taip pat turėsime tematinio, tematinio koncentra, tematinės koncentracijos reikalavimus ir kad e, mūsų požiūris būtų strategiškesnis ir e, kad tai E, mes turėtume susitelkti, e, sutelkti, skirti bent jau tam tikrą pinigų sumą į politi, konkrečius politikos tikslus. Ir turėtume šalinti e, administracinės kliūtis sien, pasienio regionuose. Kalbant apie tarpvalstybinės programas, mes turime makroregioninę strategiją ir dabar mes kalbame apie 19 valstybių narių kurios patenka į tai ir kiekviena strategija turi būti e, paremta tarp valstybinė programa, e, kuri yra e, priimama toje pačioje geografinėje zonoje, kaip ir, kaip ir taikoma makro regioninė strategija. Toliau mes turime žemesnius kofinansavimo metodus, 70 procentų kaip bendra taisyklė Interreg programoms ir Kalbant apie išorės sienas, tai mums reikia šiek tiek pasparti, padidinti finansavimą, siūlom 85 procentus finansavimą padaryti bendradarbiavimui. Tai didesnė paramos dalis, nes tai sunkiau gyvendinti. Ir aš turbūt nesileisiu į detalės, kalbėdamas į šia, apie šias nuostatas. Mes įtraukėme tinkamo taisyklės, kurios be abejo užtikrina daugiau teisinio tukrumo ir taip pat turime labai aiškias taisyklės dėl e, mažų projektų fondo, kurias reikia uh, E, ir kurias turės taikyti tarp valstybinė teisinė institucija ir, ir kurios bus taikomos visiems projektams. Tai, man atrodo, iki tam tikros ribos, iki 20 milijonų e, eurų, gali būti, e, kurie gali būti finansuojami iš mažų projektų fondo. Toliau paminėsiu kelis supaprastinimo elementus, nes jie taip pat yra taikoma pagrindinėms programas, pavyzdžiui, pavan, techninė pagalba ir pajamų generavimas. E, ir taip toliau. Vienas svarbus dalykas, kuris e, e, mums aktualus, tai yra administracinės naštos sumažinimas, o tai susijęs su audit, auditais. E, tai susijęs su ketvirta įtrauka čia. Dabartiniu laikotarpiu kiekviena programa audituojama atskirai. Ir ateityje, atsižvelgiant į tai, kad bus labai nedidelės, nedidelis klaidų skaičius Interreg, mažiau negu 2 procentai, mes E, siūlome, kad būtų e, vien, viena audito imtis, kuri apimtų visus potencialius tarp valstybinius Interreg programos projektus. Tačiau e, su šia viena imtimi mes galėtume išvengti to, kad kai kurios programos nebus visiškai audituojamos ir e, visoms toms programoms bus e, daug mažiau e, audito darbo. Taigi mes turėsime vieną mažą imti, tai bus padaryta atsitiktinės imties būdu atrankos būdu ir mes tokiu būdu įsitikinsime, kad visos Interreg programos veikia labai gerai ir tada nereikia, darysime prielaidą, kad nereikia toms programoms tokios autoprocedūros, kaip kad turime šiandieną. Ačiū. Dėkuoju. Dabar galime tęsti su koordinatoriais arba perėti prie koordinatorių paskirto pranešėjo. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Esu tikras, kad e, Intereg anksčiau buvo taikoma tikrai labai sėkmingai ir e, faktiškai kūnyje visos Europos bendradarbiavimo idėja. Tai puikus būdas bendradarbiauti tarp valstybinių lygmenių. Manau, labai gerai, kad komisija yra numačiusi tinkamas lėšas Intereg ir mes to taip pat prašėm nesiniai parengtoje ataskaitoje. Komisija turi turėti galimybę numatyti lėšas, kad projektai egzistuotų ir toliau ir kad būtų kuriama pridėtinė vertė Europai. Galėčiau užduoti tūkstantį klausimų, aišku, bet turėčiau kalbėti trumpai. Dėl devintojo straipsnio norėčiau pasiteirauti, kodėl Antrasis komponentas buvo itin padidintas, o pirmasis komponentas e, sumažintas nuo 74 procentų iki daug mažesnio lygio. Kokie kriterijai buvo pritaikyti? Toliau dėl 61 straipsnio, apie kurį kalbėjote. Ta tarp regioninės e, investicijos į inovacijas. Tai naujas dalykas. Jūs e, paaiškinote, bet ne iki galo supratau. Manau, kad e, bus galima įsiaiškinti. Vis dėlto manau, kad 61 straipsnėje yra numatyta, kad komisija valdys šiuos projektus, atrodo bent jau tiek supratau. Ir kalbant apie Interreg ir visą sanglaudos politiką, uh, Pasirodo, kad regionų šalis valdo projektus, ypač Interreg atveju, kai e, koks nors projektas vykdomas tarp valstybinių lygmenių bendradarbiaujant. Tai pagal kokius kriterijus e, nustatyta, kad e, tie projektai pagal penktąjį komponentą turėtų būti visiškai perleisti komisijai. Kodėl komisija? Tik komisija turėtų spręsti dėl jų. Ir <clears throat> dar paskutinis klausimas dėl mažųjų projektų 24 straipsnis. Ar tai būtų tarp žmonių gyvendinami projektai siekiant užtikrinti geresnį valdymą? Pone Vestfal. Ačiū. Aš tik noriu viską tinkamai apibrėžti. Nemanau, kad gavome pakankamą finansavimą. Mūsų pranešime dėl sanglaudos politikos ateities sakome, kad kai kurie projektai yra iš tikrųjų labai sėkmingi e, ir todėl norime, kad būtų daugiau pinigų skiriama. Aš tikrai manau, kad tokiems projektams reikia skirti daugiau lėšų, kad būtų kuriama dar didesnė pridėtinė vertė. Uh, O dabar siūloma tokiems Interreg projektams skirti mažiau lėšų. Manau, kad turėtume labai apdariai viską apgalvoti, kad galėtume ištaisyti padėtį. Bendro finansavimo lygius, man atrodo, taip pat reikėtų dar panagrinėti. Noriu pateikti kelis klausimus. Pritariu Paskaliui, gal ne viską supratau, nors klausiausi labai įdėmiai. Man būtų įdomu sužinoti, kaip tie nedidelio masto projektai bus įgyvendinami, kaip bus užtikrinamas tas lėšų paskirstimas jiems. numatomos ir naujos priemonės tarp valstybiniams projektams. Aš tikiuosi, kad galėsite pateikti mums pavyzdžių. Ačiū, ponė Tomašič, norėtumėte ką nors pasakyti? Pone Damato, prašom. Ačiū, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisijos e, pasiūlymas dėl teritorinio bendradarbiavimo numato daug įvairių pokyčių, palyginus to, kas yra dabar. Mūsų kai kurie dalykai netenkina. Mes e, matome, kad finansavimas mažėja apie 12 procentų nuo E, ir e, tad e, mažėja ir ne vienu milijardu tas finansavimas. Ir ar dar bus tas finansavimas mažinamas ir toliau, ar galime jau ramiau atsipūsti dabar ir būti tikri, kad taip nebus. Iš principo mes turime daryti daugiau dabar, turėdami mažiau išteklių yra numatyta ta trišalė struktūra ir dar įvedamas naujas komponentas, nutolę regionai, taip pat numatoma įvairių dalykų dėl inovacijų. Ir noriu taip pat e, paklausti štai ko yra jūrinio tarp valstybinio bendradarbiavimo apie 17 programų, tai susiję su turizmu, transportu, su e, e, aplinkosauga. E, jeigu komisija mano, kad tos programos turi būti įgyvendinamas ir toliau, tai jinai aiškiai to nepasako ir e, kaip, kaip tai turi būti tęsiama toliau, nėra labai aišku. Ir Toliau e, per e, konferenciją skir, skirtą jūriniams ir nutolusiems regionams aš e, sakiau, kad turi būti įtvirtinamas subsidiarumo principas, naujo teritorinio bendradarbiajimo kontekste ir ypač turiu galvoje antrąjį komponentą, Tai yra, kad programos turi būti e, įgyvendinamos atsižvelgiant į makroekonominius e, reikalavimus, taip pat teminis koncentravimas būtų pageidautinas e, dalykas, ką apie tai mano komisija, ypač turėdama omeny, kad gali būti įvairių pokyčių, naujos aplinkybės gali sudaryti. Dėkuoju, ponė Maletičiai. Ačiū. Norėčiau šiek tiek daugiau išgirsti apie šią naujovę dėl to, kad tarp valstybiniam bendratarpiavimui nebebus taikomos IPA priemonės. Kaip bus gyventinamos tos taisyklės, kurios skiriasi ypač šalise ir kitose šalise, e, kalbant apie viešuosius pirkimus, valstybės pagalbą ir kitus aspektus. Be to, e, juk yra visiškai skirtingos procedūros, kurios taikomus ypač šalise, tad nesuprantu, kaip viskas veiks. E, taip pat noriu paklausti dėl tų projektų kuri, kuri yra įgyventinami ypač šalise. Jeigu šalis e, kame nors nedalyvauja, kas jai bus taikoma, ar IPA reglamentas, ar tarp valstybinio bendradarbiavimo nuostatos, kaip. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pateikti klausimą. Visų pirma, pasakysiu, kad esu nusivylusių kolegų grupėje, nes e, tikėjomės, e, kad bus uh, padidintas e, teritorinio bendradarbiavimo e, finansavimas, juk iš tikrųjų galima matyti, kad tokie projektai sukuria didžiulę pridėtinę vertę ir yra labai daug gerosios patirties e, tarp valstybinio bendradarbiavimo srityje. Dabar jau matome šį pasiūlymą ir noriu pateikti vieną konkretų klausimą. Jūs, ponia von Breska, minėjote, kad galima gauti paramą pagal teritorinio bendradarbiavimo finansavimą, kad būtų remiama tam tikra socialinė veikla. Paprastai finansuojame iš socialinio fondo. Ar galima gauti paramą iš socialinio fondo tarp valstybiniam ir teritoriniam bendradarbiavimui? Toks pat klausimas dėl jūrų fondo. Į teritorinį bendradarbiavimą įtraukiame ir jūrų bendradarbiavimą. Visas tas daugelio šalių bendradarbiavimo programas, ar galima tikėtis e, kokios nors paramos iš jūrų reikalų fondo tokiems projektams, vėlgi savo ruoštų, nes e, šitaip e, galime remti viską iš teritorinio bendratarpiavimo fondo, bet negalime tikėtis mm, jokios e, tikros paramos iš kitų fondų. Man atrodo, kad šiame pasiūlyme dėl šios programos kol kas nepavyksta užtikrinti to tikrojo fondų e, jungtinio taikymo, bendratarpiavimo ir ryšio tarp fondų. Ačiū. Žodis Jums. Dėkuoju, pirminkė. Aš pradėsiu atsakyti ir po to dar suteiksiu žodį kolegai, nes jis yra Intereg specialistas. Iš karto e, pradėsiu nuo to, kad e, taip iš tikrųjų finansavimo lygis nuvilintis, e, nuvilia tai, kad jis nebuvo padidintas, kaip ir bendrasis biudžetas ir žinoma, tai, tai ko gero nedara su daugeliu mūsų anksčiau įsakytų pareiškimų. Mes taip pat esame nusivylę ir tikimės, kad vykstant dėryboms su taryba ir parlamentu bus galima spręsti šiuos klausimus. Nes visi turėtų susitarti, jeigu iš tikrųjų kas nors ir turi tą e, didesnį pridėtinę vertę, tai Interreg ir mes turėtume skatinti Interreg be kita ko ir finansinę prasme. Dabar dėl jūsų klausimo, kaip galima panaudoti tuos kitus fondus - socialinį fondą, jūro reikalų fondą ir kitus. Iš esmės, tai programa, kuri gyvendinama panaudojant daugelį fondų. Na, tarkim, Baltijos šalis. Jeigu kalbėtume apie tokias bendrasias pagrindinės programas, kurios bus įgyvendinamos šiuose šalise ir uh, partnerystės ryšius, man atrodo, būtų keista, jeigu pagrindinėse programuose nebūtų nuorodų į tai, kaip jos susijusios su Baltijos jūros regiono bendradarbiavimu. Taigi manau, kad tuose pagrindinėse programuose taip pat ir tie kiti fondai, jūrų reikalų fondas ir kiti e, iš tikrųjų turi labai glaudų ryšį e, su kitais aspektais ir dėl jų taip pat viskas aišku, kaip e, juos panaudojant turi būti gyvendinama Baltijos jūros e, strategija. Bet vėlgi neturėtume painioti šių dalykų. Ar galime Interreg panaudoti, kad iš, iš SF į Interreg pervestume 2 milijonus? Na, Tai galima padaryti, bet galbūt kitaip, ne, ne, ne tomis priemonėmis. Toliau, kodėl būtent antrasis komponentas buvo padidintas ir pirmasis sumažintas. Tai nereiškia, kad tie pinigai buvo prarasti. Tai tiesiog reiškia, kad buvo priimtas sprendimas perkelti tarp valstybinio bendradarbiavimo dalį skirtą jūrų reikalų programoms dėl to, kad, e, tarkime, vykdant e, tarp valstybinį bendradarbiavimą e, buvo jūrų sienos, o ne sausumos sienos ir perkelti tą sumą Interreg. Iš esmės vis tiek, kalbant apie veiksmus jūrų baseinę, tarp valstybinių lygmenių, visa tai gyvendinama pagal tą patį strateginį programos paužiūrį. Tarkime, Italija ir Kroatija bendradarbiauja tarp valstybinio bendradarbiavimo programoje prie jūrų sienos. Tai nereiškia, kad joms nebegalima e, tokių tarpvalstybinių projektų įgyvendinti. Ne, jos gali ir toliau juos įgyvendinti ir gauna tokią pat e, lėšų sumą, tik e, jos paskirstomos pagal antrąjį komponentą. Tai pinigai, kurie nebuvo prarasti, Nu, tai tiesiog buvo strateginis sprendimas, kurį prieėmė komisija. Dar šiek tiek kai ką pasakysiu ir perduosiu žodį kolegai dėl IPA tarp valstybinio bendradarbiavimo. Neturėtume painioti šių dalykų. E, IPA CBC e, turi dar e, finansiškai remti tarp valstybinius projektus prie sienos ir iš kaiminystės voko taip pat bus skiriama parama IPA tarp, tarp valstybiniam bendradarbiavimui, bet mes norime tiesiog reglamentuoti, kaip tos lėšos bus panaudojamos. Mes nesakome, kad tai bus mokysis iš kitos pusės dalį. Mes tiesiog norime tinkamai apibrėžti, kaip projektai bus gyvendinami tokiais atvejais. Toliau dėl 61 straipsnio. Mes norime paremti pažangios specializacijos partnerystės visoje Europoje, kad būtų galima tinkamai investuoti į bendro intereso sritis. Tai galėtų būti sveikatos sektorius ar kiti Kad ir kas tai būtų, galima kurti tokias partnerystės ir jas e, finansiškai be kita ko remti. Ir visų pirma, jas remti vykdant komercializacijos e, veiklą. Ir e, faktiškai Mm, tai daroma per komisiją ir faktiškai tai reiškia, kad tai bus daroma skelbiant e, kvietimus e, teikti pasiūlymus. Tad ir mm, e, čia bus taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir pagal programą Horizontas. Tai būdas paremti šias programas ir tai tiesiogiai nėra minima čia, nes nusprendėme būtent šitaip, šitą, šitą, šitą kelią pasirinkti. Dabar žodis kolegai, ačiū. Dėkuoju. Dėl um, testinių regionų vykdant um, bendratarpiavimą jų, jūrų reikalų srityje, paprastai tai reiškia, kad apriepiami daug didesni regionai. Uh, Mm. tarkim, tarp Portugalijos ir Suomijos galėtų vykti bendradarbiavimas, toks būtų skirtumas. Dabar nedidelių e, projektų mm, fondas. Tai nėra, nebūtinai yra projektai, kuriuos e, vykdo žmonės bendradarbiaudami. Tai gali būti ir kiti projektai. Svarbiausia, kad jų tikslas yra užtikrinti piliečių pasitikėjimą. E, tai gali būti mokyklos projektas, internet projektas. Mm, tie tarp žmonių gyventinami projektai gali būti itin maži, pavyzdžiui, futbolo varžybos, kad e, tiesiog, e, kurių tokia veikla gali tiesiog kainuoti vos kelis tūkstančius. Bet e, tai gali būti ir kitų internet projektų, o tarp valstybinio bendradarbiavimo projektai gali būti netgi kelių milijonų vertės. tam, kad e, būtų galima finansuoti mažesnius projektus e, didesnio tarpvalstybinio bendradarbiavimo projekto e, rėmuose ir galima numatyti kad būtų gyventinami tam tikri projektai tarp žmonių, pavyzdžiui, Vokietijoje, kai kur yra tai numatoma, kai kuriuose regionuose tokie tikrai žmonių lygmenių rengiami projektai. Uh, Tas pats numatoma ir pačiame reglamente. Gali būti kokia nors tarpinė įstaiga, gali būti ir naudos gavėja, pavieniai subjektai, kurie, pavyzdžiui, organizuoja moksleivių mainus arba futbolo rungtynės arba dar ką nors. E, tokių projektų vertėjo, tarkime, yra vos 3000 eurų ir tokios įstaigos nėra naudos gavėjos jos pasirašo sutartį su valdžios institucijomis, jos gauna lėšas. Ir tai labai palengvina gyvenimą, pavyzdžiui, miesto merui, kuriam Antraip e, tektų valdyti tas lėšas, bendrauti su e, vadovaujančia institucija. Dar dėl to, kas buvo pasakyta dėl IPA tarptautinių bendradarbiavimo e, projektų. Kalbant apie IPA programas, nie generalinių direktorato kolegos valdo šiuos projektus ir taip bus ir toliau. Ypač CBC projektų atžvilgių tarp visų IPA ir neįPA šalių skirtumas yra tai, kad pagal dabar, dabartinį IPA reglamentą yra numatyta šimtai įvairių nuorodų į kitus reglamentus ir viskas labai sudėtingai atrodo. Uh, Na ir dabar bus taip, kad bus taikomas pats IPA reglamentas, išskyrus kai kurias nuostatas dėl išorės bendradarbiavimo ir taip pat kai kurių kitų klausimų, tokių kaip viešiai pirkimai, e, valstybės pagalba, visa tai bus dėstoma komisijos ir IPA šalies sutartyje. Tiek. Okay. Gerai, ačiū labai. įvyko pirmasis e, pasikeitimas nuomonėmis, klausimų atsakymų raundas. Manau, kad dar galėsime padiskutuoti apie šiuos dalykus, ypač apie Interreg programas. O dabar galime perėti prie paskutinio teisės akto, e, kuris patenka į mūsų regi komiteto kompetencijos sritį. Tai yra e, mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarp valstybinių mastų šalinti. Man atrodo, pirmą kartą tas pasiūlymas pasirodė, kai pirmininkavo Luksemburgas ir dabar jau teikiamas komisijos pasiūlymas. Prašysiu pono Fambresko pristatyti šį teisės aktą. Ačiū labai pirmininkę. Iš tikrųjų, Kas lypi šio pasiūlymo? Šio lypi tai, kad mes atlikome tarp valstybinę apžvalgą. 2015-2017 metais vyko taip pat viešos konsultacijos, per kurias daugelis respondentų mums e, pasakė, kad vis dar kyla daug teisinių ir administracinių kliūčių, norint e, jiems tarpusvėje bendradarbiauti. Turbūt prisimenate, kad pernai e, komisija e, priėmė komisijos komunikatą, kuriame viską įvertinome, atlikome tą valstybinę apžvalgą ir e, tuo pagrindu nusprendėme, kad reikėtų, ko gero, pateikti teisės akto pasiūlymą. Iš karto norėčiau pasakyti, kad tas teisės akto pasiūlymas pasiūlymas nėra susijęs e, su biudžetu, e, niekaip nėra susijęs su interek. Taip pat jo nereikėtų painioti su jau egzistuojančiu e, Europos teritorinio bendratarbiavimo grupių mechanizmu. Tai pasiūlymas, pagal kurį du partneriai, norintys bendradarbiauti, gali taikyti kaiminės valstybės narės e, taisyklės e, labai konkrečiai apibrieštam bendradarbiavimo projektui, kuris yra ribotos trukmės. Nebus taip, kad kaiminės šalies e, taisyklės bus taikomos visais atvejais. Tik tai labai konkrečių tikslų. Manau, kad geriausias pavyzdys tam paaiškinti būtų tas e, tramvajus tarp Strasbūro, kuri puikiai pažįstate, ir e, kelio. Buvo tikrai nemažai sunkumų ir nuo e, tarpusavio susitarimo memorandumo pasirašymo iki tarifų nustatymo praėjus septyneri metai. Prancūzija ir Vokietija reikėjo tartis dėl tarifų, dėl E, saugumo, e, signalizacijos, daugeliu dalykų. Ir iš tikrųjų buvo labai sudėtinga viską gyvendinti. Todėl e, sprendėme, kad jeigu gyventinamas toks projektas, jeigu imamasi tokių priemonių, būtų, reikėtų užtikrinti, kad bendro bendradarbiavimo projektai būtų įgyventinami daug sparčiau. Tai nėra vienintelis pavyzdys, mes turime ir kitų pavyzdžių e, kitose strityse, kitose sektoriuose, kai reikia užtikrinti viešai saugumą, saugą. Visuomet atsiranda tokių teisinių kliūčių, dėl kurių gali būti sunku gyvendinti bendratarpiavimo projektus. Tai paskutinė skaidrė dabar. Čia matote visų pirma vadinamasis off-the-shelf teisinės priemonės, jos yra visiškai neprivalomos, nėra prievalios jas taikyti ir galima dviem būdais tai jas taikyti prisėmus įsipareigojimą kad bus taikomos vienos valstybės narės taisyklės kitoje arba um, gali būti paskelbiamas pareiškimas kaip nurodyta apačioje, e, kad valstybėse narėse galėtų būti įmamasi tolesnės teisėkuros veiklos, kad būtų galima visą tai įgyvendinti pagal įprastas taisyklės. Žinoma, e, dviejų šalių kompetentingos institucijos turi patvirtinti, kad uh, E, vietos valdžios institucijos gali tai daryti. E, vietos valdžios institucijos ne pačios priima tokį sprendimą. Be abejo, tų valstybių narių kompetitinkus institucijos turi duoti savo sutikimą. Turbūt tiek. Ačiū. Dėkuoju. Dabar klausimai. Koordinatoriai galbūt iš pradžių. Taip, matau. Arba ponas Van Milterbank, parnešėjus, jums pirmiausiai turbūt žodis. Dėkoju, e, ponė pirmininkė, dėkoju komisijai. Aš manau, kad iš tikrųjų pasiūlymas yra labai įdomus. Nors, aišku, kyla daug klausimų, kaip praktiškai viskas bus e, įgyvendinama. Vienas iš mano klausimų yra e, toks. E, jūs e, e, čia minėjote tas lygmenis ir sritis, kur tokie projektai bus įgyvendinami. Daug Europos regionų e, dirba, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos srityje, NAC2, NAC2 lygis. Jūs E, taip pat minėjote apie e, tarpvalstybinį koordinavimą. E, ir čia finansavimas nenumatytas, tačiau galbūt yra numanoma, ir įmanoma numatyti jį siekiant sustiprinti, pavyzdžiui, institucinius gebėjimus, kad tarp vyriausybinis bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis, nes finansavimas čia neturėtų būti problema. Toliau, kalbant apie stebėseną, siekiant e, išsiaiškinti, kaip laikomas įsipareigojimu, tai yra numatyti tam tikri dalykai tik valstybėms narėms, o kokį čia vaidmenį vaidins Europos e, komisija įgyvendinimo srityje, tikrindama, ar a, e, laikomas įsipareigojimo. Ar jūs turite pavyzdžių sąrašą, rodančių, kur gali būti naudo, kur galima įgyvendinti tokį bendradarbiavimą. Jūs minėjote Strasbūro atvejį, aišku, tačiau e, yra nemažai potencialių projektų, kurie galbūt galėtų būti įgyvendinami. Čia tik reikia žinoti tiksliai, ar tai įmanoma. Ir kitas dalykas, anksčiau ar vėliau prasidės e, trialogas. Kokia buvo pirmoji valstybių narių reakcija į šį pasiūlymą? Dėkoju. Pane Molkova. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisija pateikė šį pasiūlymą dėl mechanizmo teisinės administracinėms kliūtims tarp valstybinių mastų šalinti. Uh, Ir šiame kontekste kalbėjom taip pat apie Interreg. Bet statistiniai duomenys nėra visiškai aiškus. E, tos įmonės, kurios, e, kurios e, bendradarbiauja tarp valstybinių e, lygmenių, tos struktūros, kurios bendradarbiauja tarp valstybinių lygmenių, kartais patiria nemažą naštą ir susiduria su įvairiomis problemomis. Aišku, tokių projektų gali būti daug ir mums tikrai būtų naudinga gauti praktinių pavyzdžių, kad geriau suprastume. Ir e, taip pat informacijos apie potencialias administracinės ir kitas e, kliūtis. gali taip pat iškilti, kaip mes manome, nemažai kliučių, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos e, srityje, siekiant e, įgyventi tokius bendradarbiavimo e, projektus. Aišku, mes tikimės, kad tos teisinės ir administracinės kliūtis bus realiai sprendžiamos šito pasiūlymo dėka ir tikimės, kad tas mechanizmas bus, siūlomas mechanizmas bus sėkmingas. Svarbu, kad valstybės, narės, kad valstybės narės turėtų pasirinkimo galimybę ir kad koordinavimas būtų tinkamas. Pone Tomašič. Dėkoju. Komisijos pasiūlymas sukuria mechanizmą užtikrinantį galimybę valstybėms narėms taikyti E, teisinės kaiminės e, valstybės e, nuostatas įgyvendant bendrus projektus. Mes palankiai žiūrime į tai, kad tas mechanizmas yra savanoriškas, valstybės narės gali arba naudoti tą mechanizmą, ar naudoti kitus galimus mechanizmus, spręsdamos teisinių ir administracinių kliučių problemas. Tačiau jeigu tas mechanizmas, siūlomas mechanizmas bus taikomas tarp valstybinėm bedadarbiavimui ir jeigu bus tam, tikra, tam tikro projekto plotmėje taikomas kitos e, valstybės nuostatos teisinės, tai mes e, manome, kad dėl skirtumų nacionalinėse teisės sistemose ir problemos kylančios dėl abipusio pripažinimo gali būti e, pro, problema e, ir kaip komisija siekia spręsti tokias potencialias problemas. Pone Damata. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes e, šiame komitete dažnai kalbėjome apie supaprastinimą ir apie mechanizmus, kurie priartintų sanglaudos politiką prie piliečių labiau ir e, apie būdus sumažinti naštą. Atrodo, kad komisijos pasiūlymas kaip tik ir eina šitą linkime. Mes ką tik tai diskutavome apie Interreg. Komisija surinko statistinių domenų, kurie kelia e, nerimą, nes e, e, tie duomenys rodo, jog dažnai pasienio regionai būna mažiau išsivystę negu kiti regionai. E, Ir e, tokiuose regionuose, pasienio regionuose iškyla daugiau problemų dėl sveikatos apsaugos ir dėl kitų aspektų, dėl švietimo pavyzdžiui. Todėl būtina imtis e, specifinių priemonių, kurios išeitų vien tik tai už ekonominio pabudžio priemonių e, e, ribų, e, turint omenyje tas iškylančias e, problemas. Ir e, čia, aišku, vien tik tokiu finansavimu kaip Interreg mes negalime išspręsti tų problemų, reikia papildomų e, priemonių, reikia e, ne tik tai finansinės paramos kaip Interreg, tačiau reikia taip pat ir stiprinti teritorinį bendradarbiavimą. Ir e, reikia, kad būtų įmamasi antitinkamų teisėkuros e, priemonių, siekiant spręsti tas teisinės ir administracinės kliūtis. E, mechanizmo naudojimas yra laisvanoriškas dalykas ir valstybės pačios e, laisvė spręsti, kaip ir ką jos rinksis ir kokius mechanizmus, nacionalinius mechanizmus, formalius ar neformalius mechanizmus jos naudos, bendradarbiaudama su kaiminėmis valstybėmis. E, įsipareigojimai ir deklaracija, komisija minėjo šitos aspektus, mes e, jau sakėme, kad e, norime, jog e, komisija vaidintų koordinatoriaus vaidmenį šito mechanizmo įgyvendinimo e, srityje. Dėkuoju išdėmesi. Ar būtų kitų klausimų? Ponas Fondreska. Atsakymai. Aš e, turiu perduoti žodį kolegai Dirkui šito klausimo, nes jis ekspertas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėl e, srities apibrėžimo. Dėl NAT 3. E, nes e, tas mechanizmas leidžia taikyti kaiminės valstybės narės teisinės nuostatas ir tai uh, sukuria tam tikrą naują teisinę erdvę. E, tai turėtų būti net, net 3 lygmuo. At jeigu tas mechanizmas gali būti taikomas, pavyzdžiui, tramvajaus projektui, e, trys sustojimai kelyje, tad trims E, sustojimams, kurios matėme, tačiau ne e, kit, kitiems sustojimams kelio e, mieste. Toliau e, Pirėnuose e, ligoninės projektas pasienio, netolino nuo, nuo sienos taip pat, tačiau e, aišku, čia, čia dar galima dis, diskutuoti apie, apie tą sritį, tačiau e, tai e, apsiribotų naujų teisinių sienų e, kūrimo valstybių narių ter, viduje. Toliau e, ko, koordinacijos, koordinavimo punktų steigimas, tai yra aišku pakankamai jautrus klausimas, nes regioninės plėtros fondas negali būti panaudotas padengti sąnaudoms E, net e, nes sutarties nuostatos e, tai draustų. Ir plėtros fondas yra numatytas plėtoti kažką, o ne padengti e, sąnaudas. Tad mes turėsime pamastyti dėl šitų aspektų ir kaip, kaip spręsti tos klausimus. Stebėsena ir taikytinų taisyklių klausimas čia turbūt e, ne komisija turėtų to užsiimti, nes, sakykime, Prancūzijos taisyklės teisinės bus taikomos Vokietijos teritorijoje, to tramvajaus atveju, ir kažkas turi e, stebėti, tikrinti, ar, tie, ar čia laikomasi Prancūzijos techninių reikalavimų. Ir ka kažkas turi užsiimti tą stebėseną, Tad e, kas, e, ka, ka, kas tuo užsijims, ar atitinkama Prancūzijos tarnyba, ar, ar Vokietijos tarnyba, bet, bet kuriuo atveju tai nebus komisijos vaidmuo tai daryti. Tačiau, kai iškyla problemų ir e, teisės aktuose yra e, numatyti laikotarpiai ir e, ir galutinės datos, iki kada turi būti pasirašomi susitarimai, e, kad prasidėtų teisėkuros procedūros, tai visa tai turi, šita informacija turi būti pateikiama komisijai. E, koordinavimo punktas, kaip sakoma, reglamente e, turi būti įkurtas, tad jis jau turi egzistuoti Dėl teisinių priežasčių mes tų dalykų neįrašėme į e, reglamentą, bet e, nuo praeitų metų rugsėjo mėnesio toks koordinavimo punktas jau egzistuoja praktiškai. Dabar dėl pavyzdžių sąrašo, tai mes neturime tokio sąrašo, tačiau reikėtų e, e, pasinaudoti komisijos e, atliktais tyrimais ir e, apžvalga e, tarp valstybinio bendradarbiavimo ir ten galima gauti pakankamai informacijos šitas klausimais, tačiau e, sąrašo mes neturim. Dėl valstybių narių reakcijos. Nežinau, ką, ką galiu pasakyti šito klausimu, ką galiu pasakyti apie tarybos reakciją, bet darbo grupė, kuri kuri e, toliau e, užsijėmė pirmininkavusių Luksemburgo pateiktų e, pasiūlymų. E, tai e, per tos grupės e, paskutinius posėdžius daugiau nei 15 valstybių narių e, dalyvavo ir ne viena valstybė narė nesakė, jog neturėjo neigiamo nusiteikimo e, tuo klausimu. Aišku, čia kalba sukosi ir apie parlamento kaip e, teisėkuros partnerio vaidmenį, nes e, komisija negali e, čia taikyti išimties, kuri leistų taikyti tas teisinės nuostatas apeinant parlamento teisės aktus, bet e, informacija šitais klausimais turi būti pateikiama, kad piliečiai e, galėtų susipažinti ir kad čia kalba sukasi apie parlamento teisės aktą, bet kad yra išimtis e, taikomas tam tikroms teritorijoms. Dėl savanoriško ar nesavanoriško pobūdžio, tai pobūdis yra iš tikrųjų savanoriškumas, tačiau jeigu valstybė narė nesirenka ES mechanizmą, tai e, jinai gali rinktis kitą veiksmingą mechanizmą, o jeigu valstybė narė renkasi tą europinį mechanizmą, tai tuomet e, valstybė narė turi paskirti nacionalinį koordinavimo e, punktą ir turi būti įsteigti regioniniai koordinavimo punktai. Taip pat ponė Tomašič minėjo abipusį pripažinimą. Taip, tačiau ta, ta, tam nekyla teisinių e, kliučių. Šis mechanizmas nesiūlo abipusį teisinį pripažinimą, bet čia kalba sukosi apie e, teisinį nuostatų taikymą per sieną. Abipusis pripažinimas tai reiškia, kad e, mes turim savo vairuotojo teisės ir su jomis galime išsinamuoti mašiną bet kurioje valstybėje narėje. Tačiau e, tai netaikoma, sakykime, autobusų vairuotojams ar, ar kitoms teisų kategorijoms. Tad, e, kadangi abipusio pripažinimo nėra įvairiems aspektas, aspektams, tai šis mechanizmas įgalintų per sieną taikyti tam tikrą skaičių taisyklių. Dar grįžtų prie to ligoninės projekto. Ir čia mes matome sąsąją tarp Interreg ir. Ir EGTC. kaip, jūs, e, kaip buvo teisingai pasakyta, teisėkuros e, institucija nenumato, kad e, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė šituo atveju turi, turi teisėkuros galę. Ir čia, aišku, pacientai iš Prancūzijos vyks į tą e, ligoninę. E, bet kuomet gimsta vaikai, pavyzdžiui, Ispanijos teritorijoje, ar tie vaikai automatiškai gaus e, Prancūzijos pilietybę ar ne, ir kaip tie dalykai bus sprendžiami, tai e, čia yra kitas klausimas. Toliau, kuomet. E, dėl teisinės apsaugos. E, aspekto, tai mes e, manome, kad e, čia kalba sukasi ne tiek apie tų žmonių, kurie gyvena toje, e, toje vietovėje teisės, bet ir, ap, ir, ap, ir apie kitų žmonių teisės, nes jeigu įvyksta nelavingas atsitikimas ir kažkas susižeidžia, tai E, tuomet e, bus taikomas ne tik tai Vokietijos, bet, bet, ir, bet, bet ir kitos kai kurios teisinės taisyklės. E,